Gerbiami kolegos, manau, kad jau reikėtų pradėti. Prašyčiau visų susėsti, kas atėjote į salę. Šaran, persėdė tik, šonai persėdė tik tai, neišeini dar iš posėdžio. Labai malonu visuomet matyti tave bet daugiau kaip dviejus metus galvojai. Jokes apart, we, we... Dabar rimtai. Noriu pradėti posėdį. Pirmasis punktas e, - darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu niekas nesiūlo pakeitimų, tai patvirtinsime ją. Antras punktas e, - protokolų tvirtinimas, kaip įprastai. Turite protokolus jie bus laikomi patvirtintais, iki, jeigu iki posėdžio pabaigos niekas neiškels jokių e, minčių dėl jų. Toliau e, yra mūsų kitų metų posėdžių tvarkaraščio tvirtinimas, tai yra trečias punktas. Mes visuomet bandome atsižvelgti visus prašymus, pageidavimus ir kaip įprastai atsižvelgėme į pasiūlymus kuriuos teikia parlamento administracija. Taip pat pasižiūrėjome į mm, tai, kada dažniausiai nariai mm, į kitus posėdžius e, eina, kada pas mus e, stengiamės išvengti sankitų. Netobulas tas kalendorius, bet tai geriausia, ką galėjome parengti ir tikiuosi, kad galime laikyti šį kalendorių patvirtintų. Taip pat, jeigu neturėsite jokių prieštaravimų iki darbo šiandien pabaigos, tai laikysime jį patvirtintų. Dar norėčiau Jūs informuoti, kad atsitiko keletas dalykų, apie kuriuos norėčiau Jums pranešti. Mes Liepą lankėmės Graikijoje, taip pat rugsėjai buvo pakviesta į Graikiją ir ministrą Holidis pakviečiau pas mus, kuris atsakingas už plėtrą ir e, regionę politiką. Jisai priemė sprendimą atvykti pas mus lapkričio mėnesį ir pakalbėti apie Graikijos veiksmus, kurie skirti augimui išjudinti ir kad pakalbėtų apie Europos regionės politikos naudą šiame kontekste. Toliau E, informacija susijusi su e, sprendimais pagal rašytinę procedūrą. Jos priemė koordinatoriai. 22 rugsėjo procedūra baigta. E, buvo nemažai sprendimų patvirtinta. Jie susiję su tuo faktu, kad Europos komisija rūpiučio 1 patvirtino svarbius sprendimus dėl bendrojo reglamento mūsų politikai kur, ir pateikti pasiūlymai dėl reglamento uh, pakeitimų. Labai nedaug laiko turime visam procesui. Koordinatoriai nusprendė pirmininkė paskirti pranešėją dėl dviejų komisijos pateiktų pasiūlymų. Taip pat koordinatoriai e, patvirtino pasiūlytą koordinatorių strategiją Mm, įgaliojimai suteikti e, vesti darybas, aiškinamąsią su komisija ir taryba tam, kad e, būtų galima susitarti e, dėl pasiūlymo per pirmąjį svarstymą ir taip pat dėl teisėkuros projektų kilo klausimas, bet galbūt apie tai kalbėsime, kai kalbėsime apie komisijos pasiūlymą E, koordinatoriai taip pat priėmė e, sprendimą 14 lapkričio balsuoti paskutinį kartą komitete dėl pasiūlymų ir gruodžio e, pirmąją sesiją per mm, plenarinę sesiją, jeigu viskas vyks kaip numatyta. Koordinatoriai taip pat rekomenduoja atsimti prašymą, kurį pateikėme dėl savo inicijatyvos pranešimo dėl viešųjų pirkimų. Šis sprendimas buvo įkvėptas informacijos, kad komisija greitai pateiks naujos pagrindų direktyvos viešiesiems pirkimams projektą. Ir mes jau turėtume dabar renktis nuomoniai dėl šio pasiūlymo paskutinės iš mano pranešimų yra rimtas. Kristian Šopen, kuris dirbo su mumis komitete nuo kadencijos pradžios. Pasakysiu, kad jis jau tikrai labai seniai dirba Europos institucijose net 37 metus, iš jų 7 metus dirbo šiame komitete. Kristijanas palieka mus, išeina į pensiją, e, labai mums liūdna ir jeigu e, jis paskutinį kartą dalyvauja e, posėdyje ir jeigu jūs sutiktumėte, tai Pabūkite su mumis salės priekyje ir aš Jums dėkuoju už visą darbą, e, kuriant Europos projektą platesnę prasme, ne tik sanglaudos politikos prasme. Mes linkime Jums geriausios sėkmės Jūsų tolimesnėme gyvenime. And now, if you allow me, I will spare you. Aš nepasakosiu Jums apie košmarus siekiant kitą e, žmogaus ateimo parlamente procedūros visuomet būna labai sudėtingos ir labai sunku mums greitai išspręsti šį klausimą, bet Migelis dirba, nors e, kolegos pakeisti niekas tikrai negalės. Dabar penktas darbo tvarkės punktas yra e, pranešimo projektas Aš esu pranešėja dėl laikino autonominių bendrojo muitų tarifo muitų taikymo tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems rauniams produktams sustabdymo. Norėčiau informuoti Jūs. Noriu Jūs informuoti, kad Ispanijos karalystė e, Kanarų salų institucijų vardu autonominio regiono vardu paprašė laikinai sustabdyti muitų tarifo taikymą dėl tam tikrų produktų, e, tam tikriems produktams, e, tam, kad būtų sustiprintas vietos ūkio subjektų konkurencingumas ir užtikrintas stabilesnis užimtumas Kanarų salose. Taip pat, e, kad tai sutvirtintų ūkį, yra patvirtinta, kad šis sprendimas neiškraipys konkurencijos. Jisai yra susijęs su poveikiu vietai ir paramu vietos plėtotei, augimui. Norėčiau pasiūlyti jums e, pasiūlymą toliau nagrinėti pagal supaprastintąją procedūrą, pagal 46 sutarties straipsnį. Tai reiškia, kad nebus teikiama pakeitimų. E, ir jeigu jūs sutinkate su tokių pasiūlymų dėl supaprastintos procedūros. Mes galime labai greitai ir aiškiai viską išspręsti iki šių metų pabaigos. Nežinau, ar kas nors norėtų ką nors pasakyti šiuo klausimu. Prašom. Nu, jis pikšėra. Um, um Dėkoju, pirmininkė, aš labai trumpą pastebėjimą norėčiau pateikti. Noriu pabrėžti, tai, ką jau esu sakęs, kai kalbėjome praėjusi kartą apie šį klausimą, kad tokios priemonės yra labai svarbios nedidelėms e, ekonomikoms, tokiams kaip Kanarų salos. Pirminis pasiūlymas buvo pateiktas praėjusį spalį. Madeirai ir Azorui, Azorams ir jau aptarėme, kokia būtų to praktinė nauda. Ir prieš dvi savaitės maždaug aš gavau e, laišką iš Azorų vienos įmonės, kur jis skundėsi, kad prieš, dviejus, prieš du mėnesius jie bandė importuoti suvimo mašiną, kurią ši įmonė naudoja savo komercinėje veikloje. Įmonė įsikūrusi Azoruose ir jie gamina produktus pardavimui, taigi jiems reikia, įsiuva būrės laivams. Ir sutarties priedė toks produktas turėjo būti įrašytas, tačiau Azorų muitinė teigia nežinojusi apie tokį reglamentą ir tokią nuostatą. Jie susisukė, susisiekė su Madeiros muitinė, kuri taip pat pasakė, kad nieko apie tai nežinojo. Taigi štai Azorų įmonė buvo priversta sumokėti importo mokestį. Ir tai tik tai parodo, kad tas darbas, kurį mes e, čia dirbame, tiems regionams galbūt nieko nereiškia. Jeigu valstybių narių e, vyriausybės nesims tikrų veiksmų, kad įgyvendintų čia patvirtinamas nuostatas. Ir įdomu, ar komisija padarė viską, ką turėtų padaryti per savo atstovybės valstybėse narėse, kad čia priimamos nuostatos būtų įgyvendinamos praktiškai. Valstybės narės privalo informuoti visas susijusias pusės apie komisijos taikomas priemonės. Ir reikėtų pasistengti, kad nepasikartotų ta situacija, kuri susiklosti Azoruose. Ir kai bus įgyveninta ši priemonė. Mes juk dirbame piliečių ir įmonių labui. Ir jeigu valstybės narės ne vykdo savo pareigų, tai mūsų darbas yra tiesiog laiko švaistimas. Aš maniau, kad buvo vertinga priminti tai komisijai. Ir jeigu galima, galbūt galėtume paprašyti komisijos informuoti mus, ar jos padaro viską, ką turi padaryti, kad informuotų valstybės narės. Atstovai iš komisijos, nežinau, norėtumėte kalbėti. Kolegos pagydavo, kad komisija imtųsi visų veiksmų tam, kad nedelsdama informuotų visas atsakingasias institucijas e, valstybėse narėse, kurios turi padėti lengviau naudos gavėjams pajausti mūsų priimamų teisės aktų naudą. Ir komisija turėtų padėti valstybėms narėms tai daryti informuodama atsakingasias jų institucijas. Ar komisija norėtų patvirtinti tokį savo įsipareigojimą, ar norėtų paaiškinti galbūt? Yes, thank you. Thank you. Taip, dėkui. Mes taip pat esame nustebę, Nes mums atrodo, kad kai yra patvirtinam, priimamas reglamentas, reglamentas yra nedelsant įgyvendinamas valstybėse narėse. Ir tuo labiau tose regionuose, kuriems reglamentas yra tiesiog įskirtas. Ir dėl to mane nustebino e, gerbiamo parlamento nario užduotas klausimas. Mes galėtume panagrinėti tą susirašinėjimą ir be abejo susisieksime su uh, atsakingomis institucijomis. Ačiū, kaip supratau, jūsų klausimą buvo sureaguota. Mes tikimės, kad panašių atvejų nepasitaikys. Mes balsuosime dėl šio pranešimo mūsų kito posėdžio metu. Nepastebėjau, kad dar viena kolegė paprašė žodžio, pane Peres. Ačiū. Pirmininkė, Trumpa pastaba. Noriu sureaguoti į kolegos iš Madeiro mintis. Ispanijos e, valdžios institucijos e, prašo, kad laikinai būtų nutrau, sustabdyta bendroji, bendroji muitų tarifo muitų sistema bandoma atsižvelgti į visų suinteresuotųjų pusių poreikius, skatinamas augimas Madeiros salose. Todėl tas tema man pasirodė labai svarbi būtent mūsų posėdėje. Todėl aš visiškai pritariu pranešėjos mintims ir manau, kad galime neteikti pakeitimų šiam pranešimui. Mane pataisė, jei iki šio posėdžio pabaigoje e, niekas nepateiks prieštaravimų, tai dėl procedūros bus susitarta, tai yra supaprastinta procedūra be pakeitimų. Ačiū. O dabar perėsime prie šeštojo darbo atvarkės punkto. Šeštasis ir septintasis darbo atvarkės punktai um, yra susiję. Aš jau kalbėjau apie koordinatorių sprendimus. Turime tarybos reglamento keitimus, kurie veikia ir mūsų sanglaudos politiką. Tai yra du atskiri sprendimai. Tai yra turime dvi atskiras procedūras ir du pranešimus. Pirmiausia, pradėsiu nuo šeštojo darbo atvarkės punkto. Tas Dėl strategijos jau buvo susitarta koordinatorių posėdėje, todėl trumpai prieš kreipdamasi į komisiją norėčiau supažindinti jūs su procedūra. E, šis reglamentas yra kaip atsakas į krizę, ypač į sudėtingą situaciją kai kuriuose valstybėse narėse sunkiai nukentėjusiose nuo krizės. Šiame reglamente atsižvelgiant į koordinatorių sprendimą, atsižvelgiant į pageidaujamą bendradarbiavimą tarp trijų institucijų. Taigi, mes per pastarąsias keletą savaičių keitėmės informaciją ir įsigilinome į tarybos bei komisijos pozicijas, taip pat e, kalbėjome apie parlamento poziciją. E, laikas mus spaudžia ir jei norime laikytis koordinatorių rekomendacijų, tuomet reikėtų e, sugebėti šį dokumentą priimti per pirmąjį svarstymą. Taip pat tikimės, kad komisija mums pateiks visą reikiamą informaciją susijusią su jos pakeitimų poveikiu. Tai yra paruošiamasis procesas. Tiesa, ne viena institucija, na tiesa, komisija šį procesą jau baigė, tačiau taryboje vis dar vyksta diskusijos. Šis pasiūlymas yra aptariamas. Aš šiandien um, parengiau um, pranešimo projektą be pakeitimų, o aiškinamajame memorandume išaiškinau, uh, E, kokios yra sritys, kuriuose reikėtų teikti pakeitimus arba mm, kur reikėtų keisti komisijos pasiūlymą. Trumpai tariant, e, šiuo komisijos pasiūlymu yra stengiamasi padėti toms valstybėms, kurias skaudžiai e, palėtė finansinė krizė. Bandoma padidinti ES bendrą finansavimo programas. Kitaip tariant, e, bandoma daugiau e, pinigų skirti sanglaudos e, politikos priemonėms, nekeičiant asignavimų paskirties individualioms valstybėms numatytų laikotarpių pagalbą gaunančios valstybės e, yra tos valstybės, kurios jau gauna um, makro finansinę padėtį, tai e, pagalba tai yra Vengrija, Rumunija, Latvija, Portugalija, Graikija ir Airija. Šis pasiūlymas yra tvirtinamas įprastąją teisėkuros procedūrą. Uh, Noriu kreiptis į direktorių Rudolfą Nyslerį, regioninės politikos generalinio direktorato politikos koordinavimo direktorių, kuris galės galbūt supažindinti mus trumpai su pasiūlymo ir galbūt atsakys į kolegų klausimus susijusius su šiuo sprendimu. O vėliau mes kiek plačiau padiskutuosime apie tas rytis, kuriuose yra reikalingi pakeitimai. Rudolfui Nisleriui žodis. Dželai. Labai ačiū pirmininkė, visiems sakau labą dieną. Pabandysiu trumpai kalbėti, pristatydamas e, svarbiausius pasiūlymo punktus. Pirmiausia, kilmi ištakos. Tai yra išvados E, keletos posėdžių e, Birželio vadovų tarybos pirmiausia. Buvo pasakyta jos metu, kad būtina sustiprinti sinergiją tarp ES fondų ir paskolų programų šalims bei priežiūros mechanizmo. Liepos 21 dieną buvo padarytas valstybių vadovų pareiškimas, e, kalbu apie eurozonos vadovų pareiškimą. Pirmiausia, buvo kalbama apie padėtį Graikijoje ir aiškiai buvo paraginta e, imtis priemonių, kad būtų padidintos kofinansavimo normos laikinai Graikijai ir kitomis, kitoms e, nukentėjusioms šalims. Komisija sureagavo į šios pasiūlymus, kuriuos išsakė taryba ir rūpiučio pirmą dieną pateikė pasiūlymą visiems struktūriniams fondams. E, jūs matote čia ne tik tai struktūrinius, bet ir e, sanglaudos, socialinį fondą, e, regionės plėtros fondą. Tai atspindi taip pat ir poreikį išplėtoti kaimo plėtros ir žalininkystės fondus mes e, ketiname e, ypatingomis krizinėmis situacijomis e, veikti, padėti toms šalims, kurioms iškyla problemų dėl kofinansavimo veiksmų įgyventinamų per struktūrinius fondus. Sieksime palengvinti finansinę naštą, skirdami papildomų lėšų pasiūlymai yra gana paprasti, mes paprasčiausiai siūlome papildyti kofinansavimo sumas E, paprast, ta, 10 e, procentinių punktų toms sumoms, kurios yra įprastos. Tiksliau tokiam procentui. E, mes, kaip sakė ponė Hubner, skiriame savo pasiūlymus šalims, kurios yra susidūrusios kurios gauna paramą iš įvairių priemonių kitų. Tai yra mokėjimų balanso priemonė, neurozonos valst, valstybėms ir Europos finansinio stabilumo mechanizmas e, eurozonos valstybėms. Mes manome, kad visos šalis turi būti traktuojamos daugiau ar mažiau vienodai. Pasiūlymas yra labai konkretus dėl tinkamumo laiko skalėje E, kada, sakome, šaliai taikoma tokia parama, aiškiai apibrėžėme tai, būtent e, nustatome tikslius kriterijus dėl e, datos, kada tokia pagalba suteikiama ir apibrėžiama, kada baigėsi paramos sistemos galiojimas, kada šalis grįžta prie normalių procentinių dydžių, kurie yra įrašyti egzistuojančiuose reglamentuose. Mes tokį požiūrį pritaikėme, kad turėtume techniškai paprastas nuostatas, kurios mums leistų uh, sukurti greitą rezultatą, kitaip tariant, pervesti greitai pinigus į atitinkamas šalis pagal dabartinį mokėjimo procesą viskas gali veikti. Tai yra svarbiausias dalykas. Mums nieko nereikia keisti e, savo e, bendraime su valstybėmis narėmis. Tai būtų automatinis taikymas, e, ta prasme, kad valstybė tampa kvalifikuota gauti paramą ir pervedimai yra pervedami per dabartinį mokėjimų procesą jo metu. Yra pasiūlyta, kad valstybė narė vis tik tai oficialiai kreiptųsi dėl to, kad jai būtų taikomas šis naujas reglamentas ir komisija tokiu būdu turėtų pateisinimą. Aš e, minėjau, kad pasiūlymas yra drasus, tai reiškia, kad mes ketiname e, taikyti tai supaprastintoms programoms, bendradarbiavimo programoms to netaikysime, nes viskas tik taptų labai komplikuota dėl, ir taip pat dėl finansinių lėšų. Ir dėl to, kad finansinės lėšos tokiuose projektuose yra tikrai nedidelės. Taigi pagrindinėms programoms mes tą taikysime. Taip pat nereikės papildomų lėšų, tą mechanizmas veiktų uh, pagal principą, kad yra laukiami tam tikri mokėjimai, kalbu apie tuos 10 procentinių punktų, mokymai, mokėjimai atsirastų anksčiau iš 12 metų asignavimų mokėjimams ir nereikėtų asignavimų įsipareigojimams papildomų, kad būtų galima e, įgyvendinti e, naujasias priemonės. Savo pasiūlyme komisija nesiūlo saulėlydžio nuostatos taikyti. Kodėl? Todėl, kad pagalbos laikotarpis bus apspręstas prie tarybos sprendimų atskiroms šalims. Tai reiškia, kad automatiškai baigs galioti priemonės. Taryba svarstė šį klausimą. Pavyzdžiui, kad ji pasiūlys tam tikrą saulėlydžio nuostatą. Dar noriu pasakyti, kad mūsų siūlomas mechanizmas reikalauja uh, taikymo atgalinė data. Kai įsigalios nuostatos atitinkama valstybė narė, kuriai taikoma pagalbos programa ir kuri jau yra pareiškusi norą gauti finansavimą, galėtų gauti tą papildomą sumą e, pagal pirmąjį, pagal tai, kada įsigalios uh, naujieji, naujosios procedūros. Ir tokiu būdu e, nebus dėlsima ir atitinkamos valstybės narės gautų gana nemažas sumas. E, reikia, kad papildomos mokėjimų nuostatos atsižvelgtų į tuos dalykus ir taip pat apimtų E, kitus biudžetinius metus. Tos sumos visos sudarytų 2,3 milijardus eurų, atsižvelgiant į prognozes, samatas, e, kurias turime iš kai kurių valstybių narių dėl būsimų mokėjimų ir dėl tų mokėjimų, kurie jau yra padaryti ir kuriems būtų taikomas tas papildymas kofinansavimo normos taryboje kol kas diskusijos sukosi apie du labai svarbius dalykus ir e, pirmininkaujančios šalies atstovas gali pateikti daugiau informacijos šiuo klausimu. Būtent buvo kalbama apie tai, ar reikėtų apriboti atgalinės datos principo taikymą ir ar reikėtų įvesti nuo saulėlydžio nuostatą. Uh, Taip pat, e, kokios šalis turėtų gauti tokią papildomą paramą. Tai yra, e, ar apsiriboti šalimis, kurios yra tose dviejose grupėse pagal atitinkamus tarybos sprendimus, ar reikia taikyti ir kitom. Klausimas taip pat iškilo dėl komisijos vaidmens visame procese. Mums svarbu yra tai, kad komisija yra pasirengusi vertinti prašymus, kuriuos pateiks valstybės narės, norinčios gauti kofinansavimo paramą, taip pat įvertinti e, pateisinimus, kurių prašome, prašysime. Mes kai ko nenorėtume daryti ir nesutikti su kai kuo, tai yra, kad atsirastų papildoma procedūra, kuri leistų komisijai savo ruoštų nuspręsti dėl atskirų atvejų, būtent dėl to, ar šalis galėtų pasinaudoti šiuo siūlomu mechanizmu ar ne. Mes manome, kad tarybos sprendimas uh, taikyti šalims tokį mechanizmą turėtų būti e, tarsi išeities taškas, kuris leistų taikyti patį mechanizmą. Taigi jis turėtų, tas mechanizmas veikti automatiškai tam, kad būtų išvengta bet kokio dėlsimo e, skiriant e, paramą e, kofinansavimui pagal siūlomą sistemą. Pone pirmininkė, e, Aš labai mielai jums padėsiu ir tarybai. Labai e, prašyčiau, kad būtų glaudžiai bendradarbiaujama per ateinančias savaitės tam, kad mes šį pasiūlymą galėtume toliau išplėtoti. Mes esame pasirengę dirbti su jumis ir suteikti jums papildomos informacijos. Dėkui. Ar norėtų kas nors patikslinti? Poetras Žuberis. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš noriu patvirtinti, kad mes e, peržiūrime pateiktus pakeitimus, juos analizuojame ir iki šiol įvyko penki susitikimai tarybos darbo grupėje. Ir artėjame prie susitarimo dėl dviejų pateiktų pakeitimų. Nėra lengva apsispręsti dėl jų, ypač dėl pono Rudolfo Nislerio minėto pakeitimo, tačiau pažanga yra padaryta pakankamai didelė. Ir mes labai laukiame darbo pabaigos taryboje, tikimės, kad jie ateis greitai ir mes jums pristatysime savo darbo rezultatus koreperui per ateinančias savaitės. Dėkui. Ramona Malesku. Ačiū. Pane pirmininkė. Su didžiausiu susidomėjimu išklausiau pono Nyslerio minčių ir manau, kad e, labai svarbu, kaip galima greičiau priimti šį pranašimą, kad galėtume padėti valstybėms narėms labiausiai nukentėjusiams e, nuo krizės. Patarimas susijęs e, su kofinansavimo iš nacionalinio biudžeto nuostatomis gali būti panaudotas siekiant e, padidinti konkurencingumą, pagyvinti ekonomiką, kuriant naujas darbo vietas. Pagaliau tai bus puikus įnašas kovojant su nedarbu. Svarbu, kad šių valstybių vyriausybės kaip galima geriau išnaudotų šią finansinę pagalbą. Būtent tai reikėtų užtikrinti. Būtų įdomu sužinoti, kaip komisija vertina, kaip gerai valstybės, tos penkios valstybės narės sugebėjo įsisavinti finansinę paramą, kuri joms buvo skirta 2010 metais. Mes paremėme tas valstybės narės. Ateityje bus priimta panašių sprendimų, tačiau reikia būti tikriems, kad parama gaunančios vyriausybės suvokia savo atsakomybę ir kaip galima geriau pasinaudoja pagalbos priemonėmis. Įdomu sužinoti, ar komisija jau atliko tam tikrus tarpinius vertinimus nes e, turime pasitikėti tą teikiamą pagalbą, turime žinoti, kad teikiamą pagalbą pasiekia naudos gavėjus. Um, Dėkui, pirmininkė. Aš turiu porą pastabų ir vieną klausimą. Visų pirma, noriu pritarti pakeitimų pagrindiniai minčiai, tai politiniai žinutiai. Manau, kad labai svarbu ją tokią dabar pasiūsti. Taigi, pirma mano pastebėjimai. ES komisija turėtų žinoti, kad sprendimas priimtas birželio mėnesį sanglaudos politikoje numatė priemonės skirtas kovoti su, priemonė, nu, su krize. Tad tos priemonės yra labai svarbios, jos nėra e, be jokio reikalo sugalvotos priemonės. Mums reikia tokių lankščių priemonių ir jų reikės ateityje. Kita. Turėtume labai aiškiai įvardinti, kad tai yra laikinos priemonės. Tai nebus naujos priemonės, kurios bus taikomos e, be pabaigos. Ir tai reikėtų aiškiai įvardinti naujose reglamentuose. Šiandieną jau turime pakankamai patirties ir e, žinome, kad negalėsime renkti nuostatų, kurios e, nebūtų po to įgyvendintos. Tad, manau, reikėtų naujame reglamente aiškiai įvardinti e, šį aspektą. Ir klausimas mano, o kokios bus viso to pasiekmes, nes nieko nebūna be pasiekmių. Jeigu bus padidintas bendro finansavimo uh, lygis, kokios bus to pasiekmes per ateinančius metus. Viena iš pasiekmių gali būti, kad sumažės kofinansuojamų projektų skaičius. Uh, arba pas bendro finansavimo lygis bendrai paėmus sumažės. Net mes jokių naujų lėšų negausime, turėsime jas atkelti iš kitur, iš lėšų, kurios būtų šiaip jau skirtos ateinančių metų projektų finansavimui. Tad manau, reikėtų pagalvoti, kokios gali būti uh, E, naujo bendro finansavimo lygio pasiekmes, nes turime puikiai žinoti, ką darome. Nors pačiai tai minčiai mes ir aš ir pritariu. Ir dar vienas klausimėlis. Ne visi iš mūsų žino, kas yra saulėlydžio nuostata Sunset Clause. Gal galėtumėte paaiškinti? Dėkui. Mr. Angurakis. Ponas Angurakis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Dėkoju pirmininkė. Štai ką norėčiau pasakyti. Visų pirma, iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad ši priemonė bus naudinga ir padės toms šalims, kurios susiduria su labai gerai visiems žinomomis problemomis susijusiamis su krize. Tačiau aš visą tai suprantu štai kaip. Man atrodo, kad mes čia daugiau kalbame apie tai, kaip viskas atrodo, o ne kaip iš tiesų yra. Aš remiuosi savo patirtimi dėl Graikijos. Yra akivaizdu, kad iš dalies krizė ir prasidėjo dėl tų programų, kurios buvo gyveninamos valstybėse narėse. Tad jeigu mes norime kovoti su krize, reikėtų visų pirma kvestionuoti pačių programų turinį, kad e, įgyvendinamos programos nepagilintų krizės, o padėtų ją spręsti. Graikijos atveju, kai buvo ketinama sumažinti nacionalinio kofinansavimo lygį, buvo teigiama, kad tai būtų padaryta kartu su e, nuosprendžiu sum, nutraukti dalį e, projektų finansuojamų iš europinių lėšų. kadangi e, tos sprendimas būtų padarytas atsižvelgiant į lėšų panaudojimo nepakankamą lygį. Bet e, nuo to nukentėjo daug darbuotojų, daug valstybės tarnautojų mano šalyje. Sumažinimai viešajame sektoriuje siekia net iki 40 procentų Ypač daug sumažinimų buvo atlikta finansų ministerijoje, kuri tiesiogiai yra susijusi su europinėmis lėšomis. Taigi, manau, kad tos pastangos kaip tik, tik pablogina situaciją. Ir dėl to, jeigu bus sumažintos europinės programos, pritaikius mūsų siūlomą priemonę, kai kurioms valstybėms tai bus naudinga, bet kitoms ne. Ir tie, kurie jau dabar dalyvauja gyvenant programas, E, pajaus naudą, kadangi bus mažiau programų ir bus daugiau lėšų, bet ne visi iš to turės naudos. Dėkui, Marita Teresa Dešmit. Merci, Madame la Présidente. Je ne vais pas revenir sur la. Ačiū, pirmininkė, aš nebegrįšiu prie mūsų išgyvenamos krizės sudėtingumo ir struktūrinių fondų panaudojimo. Mes turime vis tik tai galvoti apie solidarumą, Europos Sąjungoje ir turime galvoti apie tą skirtumą tarp lėšų, kurios skirtos Graikijai ir kurios jau yra panaudotos. 10 e, procentinių punktų yra puikiai mintis, nežinau, reikėtų eiti dar toliau. Ir e, dar norėčiau pabrėžti techninės pagalbos svarbą, kad būtų greitai įsisavintos lėšos. Ir dar keletas kitų pastebėjimų. Mano nuomonė, e, pirmiausia, e, lėšas reikia naudoti tam, kad būtų užtikrintas augimas, konkurencingumas, kuriamos darbo vietos, didesnis vartojimas ir geresnis vartojimas. Taip pat reikia e, nepamiršti logikos bendro finansavimo. Pačių principų yra būtina, kad ir toliau ateinančiais metais vietos ir nacionalinė valdžia skirtų uh, lėšų. E, kol kas e, sakoma, kad e, pagalba numatoma šešioms šalims, bent jau minimo šešios šalys ir nežinia, kai bus ateitie, nes situacija labai greitai kinta. Ir kas bus, jeigu kitos šalis paprašys tokios pagalbos? Ir jeigu sakote, kad nedidinamos bus sumos, e, vis tik tai kaip iš tikrųjų bus, e, kaip bus su projektų skaičiumi, nes negalima, kad e, lėšos labai išauktų. Mikael uh, e, Tremapulos. Mikael Tremapulos. Ačiū, panė pirmininkė. Mėly kolegos, džiaugiuosi, kad buvo priimtas šis sprendimas padidinti 90 procentų bendrą finansavimą toms valstybėms, kurios susiduria su ypatingais sunkumais ir kurių ekonominiam ar finansiniam stabilumui kyla grėsmės. Mes kalbame apie eurozonos valstybės. Kai norėjau paklausti komisijos nario Hano, tai kai kurie kolegos taip sureagavo ir Han atsakė taip, kad jis ketina skirti didesnę paramą, bet tuomet jis dar nesiryžo kalbėti apie 90 procentų padidinimą. Aš pritariu, aišku, kai kuriems kolegoms, pritariu tam, kad negalima iš tos išimties padaryti taisyklę. ES iš tiesų toms valstybėms neteikia didesnės finansinės pagalbos ir tas, tas finansavimas nenuplaukia kur nors kitur. Uh, Pataisykite mane, jei klystu. Iš ties tik siunčiamas signalas nacionalinėms valstybėms ir turbūt galų gale e, įgyvendinamų projektų skaičius bus mažesnis. mes tik išreiškėme savo europinį solidarumą ir aš labai tikiuosi, kad ateityje jau galėsime pasidžiaugti ir stabilumu bei ūkio augimu. Todėl šis sprendimas yra itin svarbus. E, sunkiomis aplinkybėmis kai kurie projektai, kai kuriuose valstybėse narėse turėtų būti remiami. Ypač tais atvejais, kai nėra nuosavo kapitalo. kartais ta parama reikalinga ne tik dėl krizės, bet ir dėl tam tikrų gebėjimų nebuvimo. Man tos problemos yra puikiai pažįstamos. Mes turime judėti į priekį, turime stebėti procesus, turime žiūrėti, kas vyksta, turime būti atsimerkę Praėjusiais metais tiek komitete, tiek plenarinėje sesijoje daug buvo kalbėta apie Europos regioninių fondų lėšų skaidrumą. Iš tikrųjų, skaidrumas yra labai sudėtingas dalykas. Kai kas tikrai nebūtinai skaidriai tas lėšas skirsti. Graikija ir kitos su problemomis susiduriančios valstybės turėtų laikytis įsipareigojimų ir pademonstruoti labai aukštą įgyvendinamų projektų kokybę, nes Graikijoje su problemomis susidurėma daugelie lygmenų. Pavyzdžiui, vykdomos nelegalios statybos, o kai um, namai nelegaliai pastatomi, yra paskiriamos baudos, tačiau jos nebūtinai e, yra išreikalaujamos, o po trojkos sprendimo apskritai e, niekas jau nebesirūpina baudų išieškojimu. Taigi trojkos pastangomis net trečdalis geležinkelio e, tinklų buvo tiesiog sunaikintas nes buvo nutarta, kad šis tinklas, trešdalis tiksliau geležinkelio tinklo, dirba nepelningai. E, manau, kad reikalingas geresnis finansų administravimas ir tos valstybės, kurios per vėlai reaguoja į tam tikrus pokyčius, tos valstybės tikrai um, atsidūrusios tokioje padėtyje, kad joms reikalinga pagalba, reikia geresnio išsilavinimo, reikia glaudesnio bendradarbiavimo, reikia geriau keistis informaciją, turime tikrinti pažangą, turime tikrinti, kaip panaudojamos e, fondų lėšos, reikia, reikia daugiau Europos, siekiant užtikrinti, kad e, teikiama finansinė parama e, pasiektų tuos, kuriems to reikia ir kad e, tie projektai būtų įgyvendinami teisingai. Taigi reikėtų atlikti ir e, finansų įsisavinimo vertinimą. Taip pat labai svarbu, kad būtų e, stebimi ir finansavimo srautai. Reikia atlikti ir dar vykdomų projektų stebėsina. Tik tokiu būdu pasieksime numatytus tikslus. Ačiū. Labai atsiprašau, turime kalbėti trumpai, nes e, neliks laiko kitiems. Aš norėčiau pasidžiaugti šią procedūrą taip pat ir dar labai trumpai kai ką pasakysiu. E, kolegos kalbėjo apie pasiekmes šio pasiūlymo, bet kol kas neaišku, kokios bus biudžeto iki tų metų tų 2,2 milijardų eurų. Ir norėčiau paklausti to paties komisijos, nes visi galvoja kažką, bet niekas ne, nepasiklausia tiksliau. Man atrodo, kad niekas šiai pasiūlymui nesipriešintų. Uh, E, nes tai yra svarbu padėti šalims. Tomas Deutsch. Mėly kolegos, e, aš remiu šį pasiūlymą, man jis atrodo svarbus, reikalingas bet kokiu atveju. Aš pamenu, apie ką kalbėjo ponia pirmininkė. Ji kalbėjo, kad reikia kalbėti trumpai ir turiu pasakyti, kad aš visiškai pritariu pono Olbrechto mintims bei kitų uh, parlamento narių mintims. Džiaugiuosi, kad šiandien buvo kalbėta apie gudrius uh, pasiūlymus. Noriu užduoti du klausimus. Pirmas klausimas susijęs su taryba. Antrasis klausimas uh, su taryba. Pone pirmininkė, Išklausėme jūsų poziciją, išklausėme komisijos poziciją, aiški ir tarybos poziciją. Tai ramina. Tačiau, kaip pirmininkaujančios valstybės atstovas e, pasakė, kad jau vyko penkios tarybos darbo grupių sesijos, Išgirdus tai tapo neramu. Jei jau penkis kartus taryboje darbo grupėse buvo kalbėta šią temą ir jei ateityje vėl bus sakoma, kad greitai, greitai susitarsime, tai tikrai kelia nerima. Gal čia aš esu toks paranojikas, tačiau gal Kiti pritarė tarybos pozicijai, gal mano, kad gerai yra susitikti penkis kartus ir sakyti, kad tuoj tuoj susitarsime, tačiau vis dėlto aš norėčiau sulaukti konkrečios informacijos apie tai, kaip vyko dėrybos taryboje, kodėl po penkių darbo grupių posėdžių vis dar nėra nieko konkretaus, dar neturime jokios konkrečios informacijos apie tai, kaip yra įgyvendinamos tam tikros nuostatos turėtume išgirsti, kuo gyvena valstybės narės e, ir kokios, e, kur išsiskiria nuomonės taryboje. Ponas Barosas kalbėjo apie Graikiją, kalbėjo ir apie kitas valstybės narės, kurios atsidūrusios yra sunkioje finansinėje e, situacijoje. Jis, be kita ko, pabrėžė, kad artimiausioje perspektyvoje komisija pateiks pasiūlymą tarybai ir parlamentui. O praėjusią savaitę ponas Barosas kaip tik ir kalbėjo apie tos naujus pasiūlymus. Tačiau būtų įdomu sužinoti, kada ir bus pateiktas konkretus komisijos pasiūlymas. Įdomu sužinoti, kaip sanglaudos politika bus formuojama, kaip ji atrodys krizės akivaizdoje. Manau, kad reikalinga čia gilesnė analizė. Ačiū, Očiplas. Noriu paprašyti kalbėti kaip galima trumpiau. Ačiū, ponia pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Pritariu daugeliu išsakytų pasiūlymų, tačiau praktika rodo, kad daugeliu atveju finansinė parama buvo per paprasta, per, per pigi, pinigai nepasiekė um, savo tikslų. Turime supaprastinti procedūras ir turime užtikrinti veiksmingą finansinės paramos panaudojimą. Ačiū, dabar noriu kreiptis į komisiją ir tarybą, prašydama, kad būtų sureaguota kaip galima trumpiau. Rudolf Nisler. Dėkuoju visiems telegrafiškai pabandysiu atsakyti klausimus, ponė Manesku klausė apie paskutinį krizės paketą ir apie jo poveikį. Aš prisimenu, kad komitete vyko diskusija dėl ataskaitos, kurią specialiai tam tikslui ir pateikėme. Prisimenate turbūt, kad numatyta daug priemonių, e, finansinių ir kitokių. Taip pat buvo pateikta informacijos apie tai, ką valstybės narės e, padarė su papildomais avansais, e, kurie buvo išmokyti ankstesnėme etape. Janas Olbrichtas kalbėjo apie tai, kad sanglaudos politika gali būti naudinga e, priemonė siekiant suteikti paramą krizėse. Mes jau kartą matėme e, panašią situaciją dabar, e, tai antras išbandymas. Mūsų tikslas numatyti iš ankstinio finansavimo sąlygas. kurios būtų taikomas išskirtinėmis ap, aplinkybėmis. Mes apie tai pagalvojame ir a, jūs rytoj pamatysite projekte dokumento. Tai jūs teisingai taip pat pastebėjote, kad a, Europos Sąjunga teikia did, numato didesnį finansavimą, galbūt bus mažiau projektų finansuojama, tačiau mums klausimas yra toks. Mes turime uh, užtikrinti, kad jau pradėti projektai būtų toliau gyventinami, tai yra prioritetas. Ir e, būtent galbūt e, tam reikės daugiau lėšų ir palengvinti kofinansavimo naštą, kuri e, yra sunki labai kai kurioms valstybėms narėms. Jeigu, pavyzdžiui, to šalis negali rasti finansavimo nacionaliniuose, tarp nacionalinių išteklių ir turi skolintis tam, kad galėtų kofinansuoti projektus. Nu, Saulėlydžio nuostata, kas tai yra? Tai yra klausimas dėl to, ar reikia numatyti e, konkrečią pabaigos datą mechanizmams, užuot taikius galutinius terminus, kurie yra įrašyti e, atskirom šalims e, atskiruose sprendimuose tarybos primtuose. Šis klausimas buvo svarstomas taryboje ponas Angorakis Trimopolus klausė panašių dalykų. Aš jiems atsakysiu kartu svarbu prisiminti, kad šios priemonės yra papildomos prie veiksmų, kurie yra numatyti su atitinkamomis šalimis įgyvendinti tam, kad būtų išnaudotos visos galimybės egzistuojančios prieš e, siekiant pakeisti reglamentus. Pavyzdžiui, mes e, perprogramuojame e, visas bendradarbiavimo programas įgyvendamas dabar. Ir taip pat galvojame, kaip e, sukeisti akcentus dėl tam tikros veiklos, kai žiūrime į tai, kaip Graikijoje dramatiškai plėtojasi situacija, matome, koks yra nedarbo lygis, kuris taip išaugo per pastarusius mėnesius. Taip pat e, kokia yra padėtis mažose ir vidutinėse įmonėse. Reikia galvoti apie reprogramavimo veiksmus ir kai kuriuos veiksmus paskatinti, pavyzdžiui, paremti madutinių, vidutinių įmonių sektorių Graikijoje. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir apie tai galvojame e, šiek tiek koreguodami programas Pone Sančias Šmit klausė apie tai, kas atsitiks, jeigu ir kitoms šalims bus e, numatyta galimybė gauti tokią paramą. E, taip kaip parengtas mūsų pasiūlymas, e, galimybė būtų atvira, jeigu kitoms šalims būtų pritaikytas vienas iš tų ES mechanizmų, kurie egzistuoja. Tada tokios šalis e, galėtų kreiptis dėl kofinansavimo paramos. E, ir tada toks dalykas kaip saulėvidžio priemonė labai svarbu, nes jeigu priemonė baigėsi 12-13 metais, tai kaip bus toliau su tam tikromis galimybėmis. Pone Kleiber dar kartą kalbėjo apie poveikį biudžetui. Nereikia papildomų kreditų. Mes kalbame tik apie e, turimų kreditų panaudojimą sanglaudos politikoje ir apie jų išmokėjimą anksčiau. E, skirtumas E, tarp avansų ir šitų mokėjimų yra toks, kad vėliau e, grįžtama prieš mažesnės kofinansavimo normos. Bet tai mūsų pasiūlyme neatsispindi. Mūsų pasiūlyme kalbama tik tai apie papildymą kofinansavimo lėšų per tam tikrą e, laikotarpį kur taikomos maksimalios normos 85 procentai konvergencijos regionuose ir 50 procentų konkurencingumo regionams. Ekspost perspektyvoje, žiūrint į pasiūlymo poveikį, bus galima pamatyti mišrų vidurkį ir galbūt bendra kofinansavimo norma bus šiek tiek aukštesnė, negu maksimali norma numatyta reglamentuose. Bet mes nenorime apsunkinti padėties valstybėms narėms e, su mm, finansavimo nutraukimo mechanizmu. Ir tą reikia suprasti. Ponas Deutsch kalbėjo apie e, pirmininko Baroso pareiškimą. Mes suvokime, kad krizė nesibaigė ir bandome ieškoti E, įvairių galimybių padėti toliau ir taip pat galimybių e, numatyti paramos priemonės, kokių gali prireikti būtent šiuo metu. Tai būtent tie galiu pasakyti dabar. To to her... Suprantu, kad ponia Manesku dar norėtų grįžti. Dar kartelį norėtų užduoti klausimą. Dar pe... trumpai. Noriu priminti ponui Nysleriui. Aš pamenu diskusijas tuo metu vykusias komitete. Manęs kiek netenkino jūsų pateikta analizė, nes ji buvo paremta tik vyriausybių pateiktais statistiniais duomenimis. Aš jau tada paklausiau, ar jūs remiatės tik tą informaciją. Ir ponas Nysleris pasakė, kad dėja, tai esą yra viskas, ką jis likto laikotarpio yra gavęs. Tačiau aš manau, kad e, jūs neturėtumėte meluoti patys savo, nes priešingų atveju rezultatas gali būti ir labai prastas. Patirtis rodo, kad vyriausybės teikiami skaičiai nebūtinai yra realūs. Iš komisijos tikėčiausi, kad ji atliktų realų vertinimą. If, if Rudolf like to... Ar Rudolfas norėtų atsakyti dar ir šį klausimą? Sudėtingas klausimas, ponė Manesku. Jūs, kaip žinote, mes kalbame apie tą politiką, kuri yra gyventinama bendros valdysenos principų, tai reiškia, kad tas santykis turėtų būti paremtas skaidrumu, pasitikėjimu ir duomenys turėtų būti pateikiami tokie, kokie yra. Jūs žinote, kokio yra ataskaitų teikimo reikalavimai skirti valstybėms narėms dėl informacijos pateikimo komisijai ir mes naudojamės tą informaciją vertindami padėti valstybėse narėse ir taip pat vertindami galima, galima situaciją ateityje mes taip pat turime remtis informaciją, kurią gauname iš valstybių narių. Ir tai turime visi suprasti. Ir dar paskutinis pastebėjimas. Mes visi esame atsakingi už sanglaudos politikos poveikio vertinimą bet tai yra daroma reguliariai pagal tam tikrus nustatytus konkrečius terminus. Dėkuoju dvi minutės tarybai. Ačiū. Atsakysiu klausimą, kodėl iki šiol buvo penki posėdžiai, o nieko konkretaus ne, nepadaryta. Atsakymas toks. Mes gilinomės į detalės. Galiu įvardinti mažiausiai keturias pagrindinės rytis, kurias analizavome ir aptarinėjome. Pirmoji - tai yra poveikis biudžetui, šio, kurį turėtų šis pasiūlymas. Ir mes taip pat kalbėjome apie saulėlydžio nuostatą ir apie atgalinio taikymo principą. Kitas rytis buvo komisijos vaidmuo šiame procese. Kadangi komisija siūlo, kad pagrama būtų teikiama automatiškai, tad aptarėme, koks būtų pačios komisijos vaidmuo. Trečioji sritis mūsų diskusijose tarybos darbo grupėje buvo bandymas rasti būdą, kaip užtikrinti, kad lėšos būtų iš tiesų panaudotos e, užimtumo lygių kelti ir augimui skatinti. Tad daug dėmesio skiriame šiai sričiai, o ketvirtoji sritis, turbūt pagrindinė sritis, kurią aptarėme, buvo tai, e, kaip pagrysti, kad lėšų, kurios bus skirtos, iš tiesų reikia tose valstybėse. Taigi tokios buvo pagrindinės rytis mūsų diskusijų metu. Ačiū, aš taip pat porą žodžių kaip pranešėja norėčiau pasakyti. Noriu pasakyti, kad po visų posėdžių tiek komisijoje, tiek taryboje ir taip pat po pirmojo susitikimo su šešėliais pranešėjais vakar aš rengiu pakeitimus susijusius su šiomis keturiomis sritimis ir manau, kad atgalinio taikymo principas ir e, saulėridžio nuostata yra turbūt svarbiausia, čia sunkiausia bus rasti tinkamiausią sprendimą, kadangi reikia įvertinti daugybę įvairių scenarijų ir reikia įvertinti, kiek lėšų bus perkelta iš vienos, vieno, vienos ryties į kitą ir panašiai. Ir taip pat turime aptarti, kaip valstybės narės bus atrenkamos tos, kurioms bus skirta parama, kiek automatiškai vyks šis procesas. Jis neturės būti visiškai grinai automatiškas, tad reikės surasti e, tokį sprendimą, kuris bus naudingiausias, kuris ne padidintų administracinės naštos ir be abejo tam prireiks laiko komisijai kitas rytis, visi biurokratiniai dalykai susijęs su ataskaitų teikimu ir stebėsena, čia, manau, taip pat turėtume kiek galėdami labiau išnaudoti dabar egzistuojančias, egzistuojančią strateginę ataskaitų teikimo e, veiklą. Ir baigdama, norėčiau pasakyti, kad esame numatę terminą pakeitimų pateikimui, tai yra spalio 14 diena. Ir taip pat noriu priminti šešėliniams pranešėjams, kad kitą savaitę greičiausiai e, dar turėsime vieną susitikimą. Galime perti prie kito darbo tvarkės punkto, kuriam laiko praktiškai nebeliko, nes vėluojame 10-15 minučių, tad turime maždaug pusvalandį kitam darbo tvarkės punktui. Jis yra susijęs su inž, finansų inžinerija ir gražinamos paramos schemomis. Čia taip pat yra pateikta pakeitimų ir tam, kad nesikartočiau, paprašysiu Rudolfo Nislerio e, kalbėti ir jeigu gali, e, kaip galima greičiau Rudolfai. Ačiū, ponia pirmininkė. Tai yra pasiūlymas, kurio esmė yra visai kitokia, tai techninio pobūdžio pasiūlymas, pasakysiu iš anksto. Jis e, remiasi Europos audito rūmų e, analizė, iš kurios e, paaiškėjo, kad valstybės narės kai kurias paramos priemonės panaudoja einamosiose programuose. Ir tai yra daroma nesilaikant 44 straipsnio reikalavimų. Šis tai, straipsnis yra taikomas finansų inžinerijos priemonėms ir iš fondų panaudojamoms lėšoms. Tokie veiksmai galimai yra abejotini ir neteisingi. Mes atlikome tyrimus valstybėse narėse ir išanalizavome padėtį valstybėse narėse, bandydami nustatyti, kokių žingsnių valstybės narės imasi šioje srityje. Kartu su savo teisės ekspertais e, nagrinėjome, ką reglamentas leidžia ir kas nepatenka į reglamento taikymo sritį. E, tyrimų rezultatas buvo toks. Iš ties e, yra daug veiksmų, kurių imasi valstybės narės ir kurie patenka į reglamento taikymo sritį Ir šie veiksmai buvo atlikti dar iki 2007 metų. Kai kurie veiksmai buvo pradėti 1994 metais. Pagal ankstesnėje reglamento versiją šie veiksmai buvo visiškai leistini. Ypač išskirtinai, tiksliau pasakus, senos valstybės narės remdamosis tuo, kad reglamentas aiškiai neuždraudžia imtis kai kurių veiksmų, jos laikosi tam tikros praktikos. Mūsų ekspertai patvirtino, kad atsirado kažkas panašaus į e, spragas, e, yra tokia neaiški zona. Nors kai kurie finansiniai veiksmai nėra uždrausti, tačiau iš ties e, pagal reglamentą negalima pasinaudoti e, ta, iš naujo gražintiną pagalbą. Mes norime atlikti tam tikrus korekcinius veiksmus šiuo reglamentu, norėdami suteikti daugiau saugumo valstybėms narėms, kad jos galėtų ir toliau vykdyti tuos veiksmus, kuriuos vykdė, tik tai vyktų teisingai. Mes Mm, šioje fazėje nenorime stabdyti valstybių narių, nes mūsų misija yra remti bet kokias pastangas naudotis e, Europos finansinę paramą, e, stengiantis atnaujinti ūkį. Šiame pasiūlyme yra bandoma panaikinti tą e, teisinę spragą, e, kuri yra, nes mes nutarėme e, pateikti ir pačiame reglamente keletą paaiškinimų, patikslinimų tiksliau. likščiau kai kurie dalykai buvo interpretuojami kiek kitaip. Aš čia kalbu, pavyzdžiui, apie finansų inžinerijos priemonės ir kitas priemonės. Norime atrasti tinkamą vietą reglamente kai kuriems dalykams išaiškinti. Be to, pasiūlėme įtraukti ir keletą nuostatų, dėl kurių buvo sutarta su valstybėmis narėmis laisvan, remiantis laisvanoriškumo principu. Mes norėtume, kad e, tam tikra praktika būtų vykdoma. Pavyzdžiui, teikti ataskaitas apie finansinių priemonių naudojimą. Dabartinėme reglamente yra nuostatos, e, kurios numato, kaip reikia pasitelkti ir kaip panaudoti finansinės priemonės, tačiau nėra įpareigojimų teikti ataskaitas mes pastebėjome, kad kai kuriais atvejais mums nepakanka duomenų ir e, finansų įsisavinimo e, procesai nėra e, stebimi tinkamai. Mes e, šios pasiūlymus parengėme bendradarbiaudami su Europos audito rūmais. Norime, kad ataskaitų teikimas vyktų remiantis laisvanoriškumo principu. Tai vyko seniau, o dabar mes norime, kad ši prievalė teikti ataskaitas būtų būtina. Mes e, numatome teikti metinę patikinimo deklaraciją, e, kurioje būtų siūloma valstybėms narėms teikti informaciją apie normales mokėjimų procedūras, apie tuos mokėjimus, kurie vyko per finansinius e, instrumentus, taip pat apie avansinius mokėjimus e, teikiant e, pagalbą valstybėms narėms. Tai turėtų vykti per komisijos atstovus ir teikiamuose ataskaitose turėtų atsispindėti realus, reali situacija, mokėjimų situacija. Mes norime sukurti avansinių mokėjimų išlaidų priemonę. Likščiol to negalėjome daryti. mokėjimų procese. Taip pat pasiūlėme, pateikėme tokį pasiūlymą, kuris leistų pagreitinti tuos mokėjimus, kurie susijęs su finansų inžinerijos priemonėmis per tarpininkus arba galutinius gavėjus. Tai yra tokios nuostatos, kurios, kuriomis reikalaujama, kad mokėjimai neužstriktų dviems metams fonduose. Mes tai darėme žinodami, kad gali būti sudėtinga įgyvendinti šį pasiūlymą dabartinėje fazėje. Taip pat esama sutartinių įsipareigojimų tarp e, įvairių valdybos e, organų ir turėjome atsižvelgti ir į tai tiek diskusijose taryboje, tiek e, atsižvelgdami į te, tarybos teisės tarnybos poziciją, supratome, kad tokios nuostatos galėtų turėti didelio teisinio poveikio sutartinėms prievalėms. Kalbant apie dviejų metų laikotarpį, tos diskusijos tarybose su valstybėmis narėmis vyko labai konstruktyviai, valstybės narės pripažino šio reikalavimo teisėtumą ir buvo susitarta, kad e, numatant ateities nuostatas finansiniams e, priemonėms, tokie nauji kriterijai turėtų būti taikomi. Net jei turėsime omenyje, kad dabar e, po to, kai buvo atsižvelgta į valstybių narių nuogastavimus ir teisės tarnybos rekomendacijas, e, mes manome, kad ir dabar būtų protinga ateinančiam e, finansinio programavimo laikotarpiui iš komisijos pusės būtų protinga pateikti deklaraciją, kurioje atsispindėtų šie pasiūlymai susiję su lėšų panaudojimu iš, finans, iš struktūrinių fondų. Kalbant apie taryboje vykusias diskusijas, jos buvo konstruktyvios, Buvo susitarta dėl kai kurių techninių dalykų tekste. Mes stengiamės, kad visi atvejai patektų į atitinkamas nuostatas, o kalbant apie gražintiną pagalbą, ji taip pat buvo įtraukta, taip pat padarėme taip tam tikrus pakeitimus ata, susijusius su ataskaitų teikimu ir išlaidų eilutėmis. Mūsų biudžeto ekspertai e, dabar galės e, daug aiškiau veikti, sumažės administracinė našta. Taigi komisija taip pat pripažino, kad valstybės narės dabar turės teikti e, kartą per metus e, ataskaitas atspindinčias, kaip yra panaudojamos finansinės priemonės. Tokiu būdu komisija galės tos e, duomenis iš valstybių narių rinkti ir bus užtikrintas visiškas veiksmingo priemonių panaudojimo skaidrumas. Gerbiama pirmininkė, aš e, peržvelgiau jūsų pranešimą ir e, manau, kad e, jūsų pakeitimuose e, puikiai ir atsispindi tie svarbiausi aspektai, apie kuriuos buvo kalbėta e, ir taryboje. Ir mes manome, kad reikėtų ir toliau dirbti. Aš pasirengęs teikti jums visą reikiamą informaciją, bet kokiuose posėdžiuose, kad jūs galėtumėte dirbti kaip įmanoma greičiau. E, panašu, kad jūsų rengiamas pakeitimas ir eina tą linkmę pirmin. Elizabeth Schroederis. E, Elizabeth Schroeder. Labai ačiū. Mes jau kalbėjome apie šį pakeitimą. Pone Jubner jau kalbėjo, kad mažesniuose rateliuose šešėlinių pranešėjų tarpe buvo kalbėta šią temą ir mes visi sutarėme, kad turime stengtis, kad dėl šio dokumento būtų kaip galima greičiau susitarta. Labai svarbu, kad daromi techninio pobūdžio pakeitimai, nesvarbu, kad tam galbūt kai kas prieštarauja nes likščiol buvo nesimta jokių veiksmų. Kita vertus, manau, jog svarbu teikti informaciją komisijai. Tuo pačiu tai turi būti padaryta taip, kad nebūtų kuriami barjerai. Aišku, skirtingos valstybės skirtingai aiškinasi šios pakeitimus, vienams tai reiškia didesnės problemas Tuo tarpu mums tik svarbu žinoti, kur tie pinigų srautai nuteka. Viena vertus, man e, svarbu, kad ši priemonė būtų sukurta kuo greičiau, kita vertus svarbu užtikrinti ES biudžeto saugumą. Ir e, nėra taip, kad e, audito rūmai stovi tarsi tarp mūsų ir komisijos. Aš supratau, kad dviejų metų laikotarpis komisijos ruoštų yra pageidaujamas, tačiau likščiol, bent jau šioje fazėje, nerealus. Tačiau taip pat buvo pasakyta, kad jei ataskaitos bus keičiamos, ir turiu pasakyti, kad ponė Hubner jau pateikė keletą pakeitimų. Įdomu, ar, kaip Jūs vertinate, ar ponios Hübner pateikti pakeitimai e, reiškia um, supaprastintą procedūrą, ar ta procedūra um, bus sudėtingesnė, jei įsivaizduosime auditorumų e, tikrinimą, ataskaitų teikimą ir taip toliau. Aš įsivaizduoju, kad uh, komisija nori sulaukti visos reikiamos informacijos. Ir dabar svarbu, kad būtų susitarta ir taryboje. Man svarbiausi du, du dalykai yra žinoti, kur teka pinigų srautai, į kokias bendras įmonės e, teka mūsų pagalba. Taip pat turime žinoti, kaip e, tas finansavimas yra panaudojamas. Noriu priminti e, jums parlamento skaidrumo ataskaitą. Mes tada jau kalbėjome, kad turime susitarti dėl bendro vardiklio kurio visi turėtų laikytis. Aišku, nuo tokių reikalavimų neturėtų didėti administracinė našta. Galbūt, jei kalbame apie Mes kalbame apie finansų inžinerijos priemonės ir kalbame apie tikrai didelius projektus, nemažus projektus. Ir paskutinis klausimas, kurio aš niekaip nesupratau, kodėl komisija 44 e, straipsnio A dalyje nepasirengusi naudoti tų e, nuostatų, kurios jau yra įtrauktos į 57 dabartinio reglamento straipsnį. Aš manau, kad dabar taikomos nuostatos turėtų būti taikomos visiems projektams. Nemanau, kad reikėtų laikytis 57 straipsnio nuostatų, jos reikėtų tiesiog išbraukti. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau tik tai papildyti, ką tik išsakytas mintis. Dėl greitų santaupų ir panaudojimų valstybėse narėse. Valstybės narės siekia užsitikrinti gerų rezultatų, bet kartais e, joms ne viskas pavyksta, kartais atsiranda kažkokių kliūčių, programavimas gali pažengti į priekį, tačiau dažnai yra vėluojama e, gražinamų subsidijų srityje. Kokios gali būti numatytos apsauginės priemonės? Labai džiaugiuosi matydamas, kad e, reikalaujama, jog e, valdymo institucijų finansiniai įnašai mokami finansinės inžinerijos e, mechanizmams turi būti laikomi tinkamomis išlaidomis e, per dviejus metus nuo įmokų į fondą. Jeigu per tą dviejų metų laikotarpį e, tai nėra užtikrinama, tos lėšos, kurios nepanaudotos, bus paimtos. Tai labai svarbus, aiškus žingsnis, bet mes galime galbūt ir švelnesnės intervencijas taikyti, pavyzdžiui, skaidrumą, ponė Šiudra apie tai kalbėjau ir aš anksčiau minėjau šį dalyką. Mes turime užtikrinti, kad duomenys, kurie susijęs su vertinimais, būtų paskelbti. E, e, valstybės narės komisijai siunčia tokius duomenys ir valdymo institucijos taip pat E, vertindamos projektus, kaip jie gyvendinami. Manau, turime užtikrinti, kad nuolatos dinamiškai būtų teikiamos ataskaitos, reikia ir tarpinio ataskaitų, tada, kai tai būtina ir tokiu būdu užtikrinsime demokratinę visuotinę stebėsenos sistemą, nesiras ir išvengsime papildomos biurokratinės naštos, nes komisija gauna duomenis šiaip ar taip iš valstybių narių ir tie duomenys turėtų būti viešai skelbiami, tada mes žinosime, kas dirba gerai, kas atsilieka. Taigi būtų įdomu sužinoti, ar jūs neketinate įdėkti kokių nors panašių priemonių. E, dėkoju ir aš tikiuosi, kad jūs taip pat e, trumpai kalbėsite kaip ir anksčiau. Taip, aš dažnai kalbu trumpai. Noriu pasidžiaugti pasiūlymais ir e, tuo, ką komisija sakė apie biurokratinės naštos mažinimą. E, Tikiuosi, kad viskas e, vyks labai sklandžiai įgyventant pasiūlymus. Ataskaitos apie šios finansinės priemonės e, naudojimą, taikymą mm, yra labai svarbu, ypač derinant su dabartinėmis paramos sistemomis. Buvo minimas dviejų metų laikotarpis, aš nebenoriu grįžti prie to, bet gal būtų galima e, išgirsti atsakymą į šį klausimą. Dėkuoju dabar komisijai, o paskui taryba. Jeigu reikės tarybai įsiterpti, pirmiausia komisijai. Dėkuoju. Norėčiau pradėti nuo dviejų metų klausimo. Kai mes tai pasiūlėme, žinojame, kad tai bus labai sudėtingas klausimas, kietas riešutėlis. Diskutavome šį klausimą su audito rūmais, nagrinėjome jų ataskaitas, tai yra išvadas. Ir buvo prieita prie išvados, kad e, lėšos turi būti perdodamas kur kas sparčiau e, pagal finansinės inžinerijos priemonės. Kai kuriais atvejais viskas vyko tikrai pernelyg lietai. Ir pasakysiu, kad uh, Taip pat reikia suprasti, kad mes daugeliu atveju pirmą kartą bandome įkurti tokias priemonės mechanizmus, nes kai kurios šalys neturi patirties ir tai paaiškina vėlavimą. Bet apskritai mes manome, kad reikia kalbėti apie tai ir kad reikia planuoti mokėjimus, kurie e, įplaukia į tokius fondus ir kurie paskui naudojami, dernami su kitomis lėšomis, e, pateikiant finansinės priemonės į rinką. Diskusijose su valstybėmis narėmis atsispindėjo vienas dalykas. Jeigu pasiūlymas bus pateiktas pernelik vėlai, tai gali sutrukdyti veiklai. Ypač dėl to, kad yra sudaryti tam tikri kontraktiniai įsipareigojimai tarp fondų valdytojų. Todėl mes labai atidžiai sekame šį klausimą ir norime išvengti tokių problemų. Mes tikrai labai gerbėme finansinės drausmės dalykus, bet mes bijome, kad E, nebūtų sutrukdyta dabartiniai veiklai, jeigu bus dėlsiama. Pasakysiu, kad teisininkų išvada pateikta mums yra tokia teisinis aiškumas ir teisėti lūkesčiai partnerių susijusių su operacijomis e, kelia e, problemų. Mes nenorime, kad būtų tai tie lūkesčiai pažeidinėjami Ir kita vertus, mes užtikrinsime, kad per kitą finansavimo laikotarpį būtų numatytos nuostatos, kurios užtikrintų finansinę drausmę tuo met, kai yra pervedami pinigai. Pone Šriotė kalbėjo apie supaprastinimą atskaitomybės. Iš tiesų, po diskusijų mes galėtume siekti supaprastinti pasiūlymą bent jau šiek tiek. Pirmiausiai, tą reikėtų padaryti ten, kur pateikiama papildoma informacija mokėjimų proceso kontekste. Komisija galės gauti, pamatyti informaciją, kurios jau uh, E, reikalavimą iš apskaitos pareigūno, jam atliekiant tiesioginį darbą, kad būtų galima e, gauti taip vadinamus iš ankstinius mokėjimus. Taigi, mes tą informaciją dabar gausime atskirai, o ne iš bendrų ataskaitų. Ir dėl to atsiranda supaprastinimo elementas standartiniuose mokėjimuose nebeiškyla mokėjimo klausimas dėl to, kad viskas bus daroma pagal pareiškimus atskirus paraiškas. Tai leidžia mums supaprastinti atskaitomybę ir mes galvojame, kad tai yra veiksmingiausia praktika, kurią reikėtų taikyti mm, atskaitomybei, metiniai atskaitomybei e, metų viduryje būtų pateikiamos ataskaitos ir komisija mano, kad jų pagrindų e, kiekvienais metais spalį e, parengsime agreguotą informaciją pagal tą informaciją, kurią būsime gavę iš valstybių narių. Ir ta informacija bus tokia pat, kaip kad mes dabar gauname iš valstybių narių pagal savanoriškos atskaitomybės procesą veikianti dabar. Per ateinančius mėnesius mes parengsime e, bendrą suvestinę ataskaitą pagal tą savanoriškos atskaitomybės sistemą. Pone Šiuter taip pat klausė, kodėl yra numatytos būtent čia sąlygos dėl 39, 55 ir 57 straipsnio netaikymo. Jūs kalbėjote apie 57 straipsnį plačiau dėl finansinių priemonių. Mes tas nuostatas įrašėme į reglamentą tam, kad paaiškintume viską labiau. Iki šiol e, tokios nuostatos buvo aiškinamosiuose raštuose ir valstybės narės žinojo apie jas. E, yra susiję tai su pagrindiniais e, projektais, projektais, kurie uždirbtų pajamų ir e, testinumo aspektais. Ir taip pat yra aišku, kad nereikia e, visų nuostatų taikyti, tų straipsnių nuostatų taikyti, nes kai dirbama su fondais, galvojame apie projektą, bet negalvojama, kad lėšos yra dotacija įmoniai. Tada iškiltų testinumo klausimas. Pavyzdžiui, jeigu įmonė perkelia veiklą iš vienos šalies į kitą, tada iškiltų toks klausimas. Man atrodo, kad logika yra labai aiški kol veikia e, finansinės priemonės, tos nuostatos neturi jokios reikšmės. Manau, kad atsakiau ir pono Trimopolus klausimą. Dėl ataskaitų mes e, sutinkame pateikti ataskaitas patys po to, kai jau jas būsime gavę iš valstybių narių. Labai ačiū. Prieš suteikdama žodį tarybai vienai minutiai norėčiau dar kai ko paklausti. Kai ateityje bus nuspręsta, kad e, taikomas dviejų metų laikotarpis ir kai e, dotacijos galiojimas baigs, reikia labai aiškių taisyklių, kaip vėl tas lėšas patvirtinti ir ką daryti ateityje. To trūksta ir mes e, turime, esame sutarę, kad dviejų metų laikotarpio į reglamentą nereikia rašyti. Jums nebesuteiksiu žodžio, bet tarybai dabar žodis. Aš nebekartosiu to, kas buvo pasakyta komisijos atstovo. Galiu tik tai patvirtinti, kad e, tai, kas buvo pasakyta Rudolfo Nistlerio, e, atitinka mūsų mąstymą ir mes matėme pranešimo projektą, kuris parengtas jūsų komitete ir matėme pakeitimus, jie atitinka mūsų e, mintis taryboje. Tai tiek, ačiū. Gerbiami kolegos, norėčiau tada baigti e, šią diskusiją. Terminas pateikti pakeitimus yra taip pat spario 14 diena. Ir Komisija ir taryba taip pat pažadėjo, kad jeigu mums visiems pranešėjams reikės susitikti dar ką nors pasiaiškinti, tai galėsime surenkti tokį posėdį. Dėkoju už diskusiją. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, nors laiko jam liko truputį mažiau negu buvo planuota. Pereisime prie turbūt paties svarbiausio tyrimo dėl ateities politikos skripčių. Ir noriu pasveikinti profesorių Džoną Bachtlerį, profesorių Karlosas Mendesas turbūt čia nėra atvykęs, bet daugiau nedelsiu ir suteiksiu žodį profesoriui Džonui Bachtleriui. Good afternoon, uh, Chair, good afternoon. Labadiena, ponė pirmininkė, labadiena, gerbiami komiteto nariai. Labai dėkoju už tai, kad pakvietėte atvykti į jūsų posėdį ir pristatyti mūsų atliktą tyrimą. Aš esu Džonas Bachtleris, man iš kairės sėdi mano kolega Karlosas Mendesas. Mes abu du esame iš Europos politikos studijų centro ir labai džiaugiamės galėdami pristatyti jums savo atliktą studiją, kuri buvo atlikta kartu su Fiona Višler ir ekspertų iš įvairių valstybių narių komanda. Savo pristatymą pradėsiu e, kalbėdamas apie sanglaudos politikos ateitį, atsižvelgiant į politikos architektūrą. Taip pat daugiau dėmesio skirsiu biudžeto aspektams, o mano kolega Karlosas Mendesas daugiau kalbės apie šios politikos skripties būsimą turinį. Manau, kad dauguma iš jūsų jau matėte, kad šis, ši ataskaita yra labai išsami, tad mes paminėsime tik tai antraštės ir e, daugiau laiko skirsime debatams, diskusijoms. Kadangi mm, jie, manau, bus ypač aktyvus dėl sanglaudos politikos ateities. Šis tyrimas remiasi politikos analizės principų ir mes tengiamės įvertinti alternatyvių politinių pasirinkimo variantų trūkumus ir pranašumus. Taip pat bandėme suprasti, kuo tie e, pasirinkimo variantai yra geri kiekvieną savaime. Rėmėmės taip pat akademinė literatūra ir politinė literatūra ir taip pat rėm, taikėme biudžeto modeliavimo metodus. Taip pat e, mums trūkdė šiokie tokie pribojimai, Vienas iš jų yra tai, kad e, ataskaita buvo parengta šių metų e, rūpiučio mėnesį, dar prieš išplatinant reglamento projektą. Ir ekrane matote e, antraštės, kur, iš kurių susideda mūsų studija. Tai yra tikslai, strateginė, strateginis nuseklumas, sąlygos, įvairios iniciatyvos, stebėsena, garantijų modeliai ir pridėtinė vertė. Ataskaitos pavadinimas yra vizijos ir pasirinkimo variantai. Ir prieš pereidamas prie politinių pasirinkimo variantų, manau, kad būtų svarbu susitelkti ties vizijomis, kadangi čia yra kalbama apie tai, kam ši politikos kryptis yra skirta. Vienas iš šios politikos krypties tikslų yra pakeisti biudžetinės tendencijas ir taip pat šios politikos krypties tikslai yra suderinami su teritorinės plėtros politikos sritimi. Taip pat diskusijos vyksta ir dėl šios politikos srities vaidmens Europa 2020 strategijoje. Yra įvairių vizijų, įvairių įsivaizdavimų, koks turėtų būti santykis tarp teritorinio ir sektorinio principo. Ir šioje diagramoje, kuri yra ir pačioje ataskaitoje, matote įvairius analizės būdus, kaip galėtų tobulėti ar keistis sanglaudos politika. Matote kairėje viršuje teritorinio kontraktualizmo terminą, tai pagal jį e, sanglaudos politika turėtų būti e, ruošiama ir pritaikyta kiekvienai teritoriniai ES daliai atskirai. E, kairėje pačioje matote teritorinį eksperimentavimą, tai galbūt daugiau naudinga būtų vietinėms valdžioms kurios dažnai nerimauja dėl to, kad Europa 2020 primes jiems tam tikrus sprendimus. Dešinėje matote kitokį požiūrį, kad sanglaudos politika turėtų būti skirta ne atskiroms teritorijoms, o sektoriams. Bet čia daugiau turėtume remtis e, principų iš viršaus į apačią Ir čia galėtume remtis, pavyzdžiui, Europos plėtros banko atliktų tyrimų prieš keletą metų. Ten buvo taikytas toks pat principas. Ir apačioje dešinėje matote sektorinę koordinavimą, bet čia vėlgi būtų remiamasi daugiau sektoriais, o ne teritorijomis. Ir taip pat norėčiau pristatyti keletą sampratų, kas yra sąnaudos politika ir kuo jis siejasi su Europa 2020 strategija. Žvelgiant į politikos struktūrą, vienas iš mūsų pranešimo tikslų buvo palengvinti diskusijas apie tai, ką reiškia Europos komisijos pasiūlymai dėl valstybių narių tinkamumo ir regionų e, tinkamumo finansavimui gauti. Dabar Dar galutinių išvadų daryti negalime, kadangi nesame gavę visų būtinų duomenų, kuriais yra paremti komisijos pasiūlymai. Bet iš tos informacijos, kurią mes jau turime, galime teikti, tai yra 12 mm, metų biudžetas, taip pat 2020 strategija, galime teikti, kad e, sanglaudos politika būtų rengiama taip. Visų pirma, atrodo, kad konvergencijos regionų apibrieštis nesikeistų, tik tai būtų remiamasi 27 valstybių narių vidurkiu, o ne 25 valstybių narių vidurkiu. Taip pat kategorijos, pagal kurias valstybės narės e, valstybės narėms būtų pritaikytas sanglaudos politika ir jos taikymas būtų nutrauktas, apimtų tuos regionus, kurie nuo 2007-2013 metų programavimo laikotarpį buvo numatyti ir taip pat būtų numatytas dar vienas kriterijus, pagal kurį būtų atrenkami regionai. Tas e, kriterijus yra susijęs su BVP gyven gyventojui ir tai būtų valstybės, kurių BVP sudaro nuo 75 iki 90 procentų ES vidurkio. Kągi visą tai reikštų? Visų pirma, dėl sanglaudos fondo atrodytų, kad e, remiantis 2008-2010 metų duomenimis, maždaug 13 valstybių narių galėtų aplikuoti paramai pagal sanglaudos fondą. ES 12 senųjų narių išskyrus Graikiją ir Kiprą. Tai būtų tokios valstybės. Bet e, taip pat gali būti, kad Kiprui galėtų būti skirta perinamojo laikotarpio e, parama. Tinkamumas gauti lėšoms pagal struktūrinius fondus yra šiek tiek sudėtingesnis, kadangi dabar neturime naujausių regionų BVP duomenų, tam, kad galėtume įvertinti regionų tinkamumą, turime duomenis tik tai iš 2007-2009 metų, bet mes rėmėmės nacionaliniu BVP duomenimis 2009 metams. Pagal tai yra padarytos mūsų išvados. Manome, kad konvergencijos regionų e, plotai mažėtų ir tai turėtų didelį poveikį numatant regionus, kurie patektų į pereinamojo laikotarpio kategoriją. Regionai, kurie patenka į mažiau išsivyščiusių regionų kategoriją, sudarytų maždaug 3, jų plotas taip pat kistų ir sumažėtų nuo 32 procentų visų ES gyventojų iki 24 procentų. E, Vokietija ir Malta ateityje apskritai negautų konvergencinio statuso. Aštuonių valstybių statusas visiškai nesikeistų. Tai iš esmės pakeistų e, valstybių narių situacija tų, kurios gauna paramą pagal ES sanglaudos mm, fondą. Yra valstybių, kurios e, gautų kitą statusą, jose turėtų gyventi 25 milijonai gyventojų iš visų ES gyventojų. Daugiausia tai būtų Vokietija, Ispanija ir Lenkija Ir ši kategorija taip pat būtų labai svarbi Slovenijai ir Graikijai. Bet pereinamojo laikotarpio kategorija galėtų būti, galėtų apimti ir kitus regionus, kur BVP sudaro 75, nuo 75 iki 90 procentų BVP ES vidurkio. Tai gyventojų skaičius tose regionuose sudarytų maždaug 9 procentus visų ES gyventojų. Ir šie regionai daugiausiai yra 15 senųjų ES narių - Belgijoje, Graikijoje, Prancūzijoje ir Junktinėje karalystėje. Daugiausia tokių regionų yra Prancūzijoje ir Junktinėje karalystėje. Dauguma regionų tai yra regionai, kurie niekada nėra turėję konvergencinio regiono statuso. O likusieji regionai patektų į regioninio konkurencingumo ir užimtumo kategoriją arba į labiau išsivyščiusių regionų kategoriją, tai yra tie regionai, kurie e, negalėtų gauti paramos pagal konvergencijos programas. Dauguma tokių regionų yra taip pat e, senosiuose penkiolikoje valstybių narių. Danija, Airija, Kipras, Luksemburgas, Niderlandai ir Švedija pilnai patektų į labiau įsivyščiusių regionų kategoriją. Daugiau duomenų, daugiau detalių yra pačioje ataskaitoje. Aš pateikiau tik tai pagrindinius faktus dėl valstybių narių regionų tinkamumo. Keliaujant toliau prie finansų paskirstimo, kitaip sakant, kas gautų lėšas ir kaip jos būtų paskirstytos, yra e, parengta lentelė, tačiau jos kažkodėl nesimato ekrane, bet galiu atkreip, pa, išvadinti pagrindinius aspektus. Komisijos pasiūlymai e, numato maždaug 326 milijardus eurų. Šis skaičius yra 5 procentais mažesnis, lyginant su lėšomis skirtomis sanglaudos politikai. Dvi pagrindinės politikos e, sritis, tai yra konvergencijos regionai ir sanglaudos e, politikos regionai. Čia finansavimas konvergencijams regionams sumažėtų. Tačiau finansavimas pereinamo laikotarpio kategorijai išauktų, taip pat išauktų lėšos skirtos teritorinio bendradarbiavimo programoms, maždaug trečdaliu jos išauktų ir taip pat penktadaliu išauktų lėšos skirtos užimtumo didinimui. E, pagrindinis skirtumas lėšų paskirstimo srityje parodo e, lėšų intensyvumo pokyčius. Didžiausi skirtumai matomi skaičiuojant, kiek lėšų e, būtų skirta vienam gyventojui regionuose, kurie gautų lėšas tose regionuose, kurie patenka į konvergencijos regionų kategoriją, išauktų lėšos numatytos vienam gyventojui. Ta pati galima pasakyti regionams, kurie gautų paramą pagal sanglaudos fondą, tačiau tiems regionams, kurie gautų paramą e, pagal perinamo laikotarpio kategoriją, paramos intensyvumas sumažėtų nuo maždaug 100 eurų vienam žmogui, kaip yra dabar, iki maždaug 70 eurų vienam žmogui pagal naująjį mm, pasiūlymų laikotarpį. Labai įdomu, kad pagalbos intensyvumas konkurencingumo kategorijai per ateinantį laikotarpį turėtų išaukti. Taip pat, manau, verta pastebėti, kas yra svarbiausia pasiūlymuose, kalbant apie lėšų paskirstimo mechanizmus. Svarbiausi pokyčiai yra numatant lėšų įsisavinimo lubas. Dabar siūlomas lygis yra 2,5 procentai BNP Ir čia skaičius gana ryškiai skiriasi nuo ankstesnių lubų, tai yra dabartinio laikotarpio lubų. Ir taip pat atrodo, kad tokios lubos galėtų būti taikomos tik tai vienerius, remiantis vienerių metų BVP, o ne remiantis augimo perspektyvomis. Tačiau šitą išvadą dar nėra tikra, tai yra daugiau spėjimas. Taip pat vertinome, kaip pasiskirstytų lėšos pagal sanglaudos fondą ir konvergencijos fondą. E, lėšos sudarytų maždaug 2 trešdalius ir 1 trešdalį atitinkamai. Ir kalbant apie perinamojo laikotarpio regionus, e, dabar į šią kategoriją patenkantiems e, regionams, kurie tokio statuso netektų, yra numatytos apsaugos priemonės. Tai yra, kad jiems būtų numatyti du trešdaliai lėšų numatytų e, konvergencijos regionams, kurie į šią kategoriją patektų pagal būsimą laikotarpio programavimą, būtų skirta tiems regionams, kurie šiai kategorijai priklauso dabar. Ir dar Dėl lėšų apskaičiavimo noriu pasakyti, kaip mes ir apibūdiname savo ataskaitoje, kas bus svarbiausia per ateinančius mėnesius ir metus mūsų diskusijose. Nacionalinės pozicijos ir nuomonės dar nėra galutinės, bet iš dabartinių pareiškimų matome, kad svarbiausia, daugiausia diskusijų sukelia bendra lėšų suma numatyta sanglaudos fondui. Ir daug valstybių narių nerimauja dėl bendro ES biudžeto, nežino, jos nėra apsisprendusios dėl to, kiek lėšų turėtų būti skirta sanglaudos fondui iš bendro ES biudžeto. Kitas klausimas yra e, valstybių narių tinkamumas. Čia matome skirtumų tarp valstybių narių nuomonių, kai kurios teigia, kad visi regionai turėtų ir toliau e, galėti būti pareiškėjai e, sanglaudos fondui. Ir taip pat dėl e, pereinamo kategor... laikotarpio kategorijos regionų čia skiriasi valstybių narių nuomonės. kelios valstybės narės griežtai prieštarauja tokiam perinamo laikotarpio kategorijos sukūrimui ir kad valstybės ir jų regionai būtų įtraukiami šią kategoriją pagal BVP, jos norėtų, kad kriterijai būtų kiek kitokie. Kitas klausimas, kurio dar nepaminėjau, tai yra finansų dalies skiriamos sanglaudos fondui klausimas ir pagal ką jis turėtų būti e, skiriamas lyginant su lėšomis skiriamomis socialiniam fondui. Taip pat dar nekalbėjau apie e, priemonę skirtą suvienodinti situaciją ES. Pavad, tai priemonė pavadinimu Connecting Europe girdisi nuogastavimų kai kuriuose valstybėse narėse dėl to, kad e, būtų labiau remiami vieni e, sektoriai negu kiti. Dabar perleisiu žodį savo kolegai Karlosui Mendes, kuris jūs atkreips jūsų dėmesį į kitus mūsų pranešimo aspektus, kalbės daugiau apie sąnaudos politikos ateities turinį. Ačiū. Labadiena visiems. Mm, Garbėjai nariai, pateiksiu kai kurių mūsų svarbiausių mm, tyrimo aspektų santrauką. Sanglaudos politika siekia įvairių tikslų, veikia įvairiose dimensijose - ekonominėje, socialinėje, skatina ekonomikos plėtrą. ES taip pat tampa mm, atsvaro priemonę, ypač dabartinėje krizės situacijoje. Tiesa, kartais tie tikslai yra kritikuojami, kalbama, kad jie yra neaiškus, trūksta terminologinio apibrieštumo. Nepaisant kritikos, kuri galbūt ne visada pagrįsta. Sanglaudos politika yra daugiadimensė politika. Ir daugelis regioninių politikų taip pat turi tą daugalipiškumo aspektą. Mes e, manome, kad reikėtų daugiau aiškumo, reikėtų daugiau nuolaidų apibrėžiant tikslus, reikia tiksliau skirti uh, E, tikslų e, prasmės įgyvendinimo lygmenis e, reikėtų formuoti tikslus ne tik ES lygmenyje, tačiau ir vietos lygmenyje. Reikia numatyti tinkamą pagalbą. Manome, kad komisija taip pat eina šią linkmę. Taip pat reikia e, užtikrinti efektyvumą bei tinkamai apibriežti efektyvumą bei tikslus. Penktojoje sanglaidos ataskaitoje komisija e, kalba apie kai kurių dimensijų gilinimą, atsižvelgiama į teritorinį politikos specifiškumą, daugiau dėmesio skiriama e, pramoniniams regionams, e, vieto, kalnuotams viestovėms, e, atokiems regionams. Taip pat kalbama apie miesto politikos skatinimą bei veikiantį valdymą ir pagaliau teritorinio bendradarbiavimo bei makro regionų plėtros svarbą. Valstybės narės skeptiškai vertino uh, šią komisijos sanglodos ataskaitą, ypač kai kuriuos uh, jos aspektus, kaip pavyzdžiui, uh, miesto plėtros darbo atvarkės kūrimą. Nepaisant to, mūsų supratimo ypač suvokiant e, teritorinius pokyčius, e, manome, kad reikalingos e, kai kurios intervencijos, o komisija daugiau dėmesio skirs bendrijos principui bei integruotoms teritorinėms investicijoms skatindama teritorinį bendradarbiavimą, daugiau dėmesio bus skiriama e, keliose šalyse vykdomiems projektams, skatinamas skaidrumas bei užtikrinama, e, kad lėšos būtų paskirstimos tinkamai. Aišku, administracinės naštos mažinimas e, taip pat yra svarbus tikslas. Ir pagaliau daugiau e, valdymo ES lygmenyje. Reikia, kad ES strateginiuose dokumentuose labiau atsispindėtų teritorinis aspektas. ESPAN taip pat vaidmuo yra labai svarbus ES teritoriškumo e, klausimais. Komisija taip pat e, pateikė bendrą strateginį planą, kuriame kalbama apie pasidalyjamą jį valdymą, horizontalų koordinavimą. Taip pat e, kalbama apie partnerysčių sutartis, e, taip pat apie prioritetų nustatymą. Mūsų laukia nauji iššūkiai, kalbant apie nuosavybės klausimus. Tai komisija bus priimanti ir atsakinga už naujas strategijas. Mes e, supratome, kad ir parlamentas bei taryba taip pat dalyvaus šiame procese. Valstybės narės tikisi, kad nebus sukurtas papildomas administracinis lygmuo. O Didžiausias nuogastavimas, kad politika nebūtų išskaidyta į atskirus sektorius. Taip pat nebūtų numatyti tam tikri barjerai skirtingose fonduose. peršokau e, įgyvendinimo strategijai buvo taip pat, veiksmų strategijai buvo skirtas didelis dėmesys, o svarbiausios idėjos yra numatyti sąlygiškumą, egzantę vertinimą, atsižvelgti į makroekonomikos aspektus, taip pat numatyti tam tikrą e, veiksmų rezervą. Reikia atsižvelgti į metodologinius iššūkius taip pat e, iššūkius atsirandančius politikos kontekste. Bendrai vertinant e, valstybių valstybės pageidauja, kad sanglaudos politika būtų įgyvendinama veiksmingiau, kad būtų aiškesnės sąsajos. Politikai turėtų nepamiršti subsidarumo principo. Perinant prie saligiškumo, prie stebėsenos vertinimo ir pajėgumų, Komisijos pasiūlyme yra kalbama apie kai kurias spragas. Pabrėžiama, kad reikia aiškiau numatyti tikslus, E, aiškiau apibriežti tam tikrus periodus, numatyti, kad vertinimo planai turi būti privalomi, taip pat reikalingas poveikio vertinimas paremtas įtikinama metodologija. Komisija mano, kad būtų galima daugiau veikti šioje srityje, įtraukiant ir Europos parlamentą pas, sustiprinti tarp institucinį dialogą. Reikia teikti tiek parlamentui, tiek kitoms suinteresuotoms šalims daugiau informacijos apie atliekamus veiksmus. Apie tai kalbėjo ir kolega iš Graikijos, kuris pabrėžė, kad e, vertinimo dokumentai turėtų būti prieinami visiems. Tačiau mes manome, kad ir įgyvendinimo dokumentai taip pat turi būti pateikiami. Lik šis, e, kai kurie dokumentai yra pateikiami e, tada, kai jie yra sukūriami Man, manome, kad toks skaidrumas padidintų ir atskaitomybę bei projektų kokybę. Ir pagaliau svarbu sustiprinti administracinius pajėgumus ne tik valstybėse narėse, tačiau ir komisijoje. Mes e, manome, kad administraciniai pajėgumai ir toliau liks prioritetinė tema. E, manome, kad valstybės narės turės e, modernizuoti savo e, valstybės išlaidų leidimo būdus, reikės tobulinti projektų planavimą laikantis teisėtumo principų. Pasidalijamasis valdymas yra mm, aspektas, kurį valstybės narės kritikavo, tačiau iš tikrųjų yra siekiama e, sumažinti administracinę naštą valdymo srityje. Komisija e, teikia radikalius pakeitimus valdymo ir kontrolės srityje, tai susijęs su e, dabartinės reglamentais e, yra atsižvelgiama į e, žemės ūkio sistemą, akreditavimo sistemas, valdymo deklaracijas. Mes manome, kad reikėtų rasti bendrą rodiklį ir atsižvelgti į egzistuojančias praktikas. Kalbant apie proporcingumo principą, manome, kad reikėtų tinkamai pasverti programų dydį bei galimas finansinės grėsmes. Komisijos pasiūlyme apie šios aspektus kalbama. Manome, kad reikėtų susijęti programų finansinius aspektus. Likščiol trūko administracinės kontrolės ir komisija tiesiog kritikuodavo, kad taikomi dvigubi. Komisija kritikuodama buvo tik to, kad taikomi dvigubi standartai. Uh, Manome, kad reikėtų e, taikyti paprastasnes kompensavimo sistemas, galbūt išmokėti vienkartinės išmokas. Mes ne visiškai įsitikinę, kad e, tai būtų e, visų klausimų panacėja, tačiau tai būtų galimybė. Ir pagaliau dėl papildomos naudos. Šis klausimas yra daugą apimantis. Jis susijęs su papildoma finansinė nauda, su sverto efektais, e, su tiesioginiu ir netiesioginiu poveikiu valdymo politikai. Papildoma finansinė nauda e, turi atremti ir metodologinius iššūkius. Svarbu užtikrinti, kad e, lėšos būtų panaudojamos teisingai. Mes manome, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti politikos papildomai naudai. Lik šiol buvo atsižvelgiama į Europą 2020 strategiją. Manome, kad sanglodos politiką būtų galima e, įgyvendinti šią strategiją. Manome, kad pritrūko vieno dalyko. Tai yra regul... reglamente sakoma, kad e, politika turi būti, sanglodos politika turėtų būti papildoma e, prie nacionalinių politikų. E, o kalbant apie finansų inžineriją, reikėtų paskatinti naudotis nedotacinėmis e, priemonėmis, kurias būtų paprasta įgyvendinti praktikoje. Komisija dalyvavo ir praeitįje inovatyviose programuose, o dabar uh, E, nebeliko tokių programų ir komisija nebegali e, skatinti tyrimų ir eksperimentavimo. N plus 2 vaidmuo turėtų būti padidintas, daugiau dėmesio skiriama kokybei ir užtikrinti, kad e, būtų skatinami moksliniai tyrimai ir inovacijos. Kai kas e, teigia, kad partnerystės e, principas e, turėtų būti specifiškiau apibrėžiamas pačiame reglamente, kad būtų aiškiai apibriešta, kaip tas principas turėtų veikti. Tačiau yra ir kitų neprivalomų nuostatų. Kai kas jau vyksta Europos socialinėme fonde. Mes manome, kad svarbu susitarti, kuriuose srityse reikėtų tinkamai taikyti partnerystės principą, nepažeidžiant reglamento dvasios. Pačioje ataskaitoje yra pateikiama detalesnė informacija, tačiau norėčiau palikti laiko, kad ir jūs galėtumėte išsakyti savo mintis ir komentarus. Atsakysiu jūsų klausimus. Labai ačiū. Dabar Atėjo laikas diskusijoms ir klausimus. E, Lambert Van Nistelrooy. Taip pat Janas Olbrichtas. Sąrašė, nežinau, kuris iš jūsų pirmasis. Lambert svarbesnis ar ne? Galiu kalbėti tik trumpiau, ne tai, kad svarbesnis asmo aš esu. Norėčiau pasveikinti ekspertus. Jie anksčiau vieną dieną viską padarė negu kad komisija. Taigi, jums pasisekė ir viską labai išsamei pristatėte. Mes gavom nepaprastai daug informacijos, kurią galime panaudoti ir kuri gali atspindėti e, realius pasiūlymus. Dabar galime pasižiūrėti tyrimus, palyginti patirtį. Ir mes galime tai panaudoti tą medžiagą savo diskusijose. Ir dar reikia prisiminti strategiją Europa 2020. Labai sunku bus jie gyventinti, nes kartai šalis nežino, kas e, ta strategija yra. Tai yra baisu. Labai esminį laikotarpį dabar išgyvename nes jau dviejai metai, kai ta strategija gyvendinama ir be to yra tam tikrų pavyzdinių e, iniciatyvų, bet kur jos yra. Ir e, kaip dera strategija Europa 2020 ir pavyzdinės iniciatyvos su uh, sanglaudos regionų politika, ar jūs nematėte jokio ryšio? Man atrodo, kad diskusijos bus tikrai įdomios. Ačiū dabar Janas. Kiek suprantu, tai yra pamastymai apie vykstančias diskusijas dėl sanglodos politikos ateities. E, rytoj turėtų būti paskelbtas reglamento projektas ir mes tikimės, kad rytoj neištiks mūsų šokas iš nustebimo. Tie dalykai labai svarbus dabar. E, grįšiu prie to pranešimo, kuris, man atrodo, yra labai įdomus. Buvo pateikta gana e, gili analizė ir jūs pradėjote nuo keturių įžvalgų. Aš tik šiandieną gavau medžiagą, anksčiau tingėjau ieškoti jos internete. Ir norėčiau paklausti, e, kuri jūsų yra vizija, ponė Bachteri, ir ka, kokia yra geriausia vizija? Ir kaip dėl komisijos pasiūlymų, ar jūs taip pat galvojate? Ar turėtumėme e, teikti pakeitimus reglamentui pagal tą viziją? Jūs, ar, ar išvalga, jūs pateikite keturias, tai kuri yra geriausia, o visa kita yra pasiekmes. Tai yra tik detalės Taigi, kuri geriausia išvalga? O gal tai yra tik mišinys kažkokių išvalgų ir iš vis nėra vienos kažkokios? Tai gal yra mišinys įvairių metodų, būdų. Dabar e, krizė ir gal nėra vizionierių, nėra kam pateikti tų vizijų man atrodo, kad geriausia vizija ar išvalga rasti būtų pats svarbiausias dalykas. Gal aš rasiu kai ką, kas man rūpi tekste, bet jūs minėjote makro regionus kaip regioninės politikos dalį. Diskusija irgi tęsiasi ties šiuo klausimu. Ar makro regioninė strategija priklauso e, regioniai politikai ar ne? o gal regioninė politika pakeitė iš esmės savo tapatybę. Tai yra ne tik deklaracijos, bet ir pinigai, priemonės ir panašiai. Kaip apie uh, daugia sluoksnį valdymo lygmenį? Pagal Lisabono sutartį daugia pakopę valdyseną turėtų būti taikoma praktikoje. Tai yra neklausimai, tik pastebėjimai. Uh, Jeigu mes turime labai vieną žinomą priemonę transportui ir jeigu e, transporto srities komisaras e, užsitikrina finansavimą iš sanglaudos e, pinigų, tiksliau atimami tie pinigai iš sanglaudos fondo, tai atsiranda skirtumai Ir pasiekmes, kai kurios valstybės bus 2,5, e, kai kurios 2,0, 1,8, e, toks bus ligmuo. Taigi transporto komisaras gali e, pakeisti viską dėl tų aukštutinių, aukštesnių ribų. Bet tai yra labai pavojinga, manau, kad mes turėtume uh, tikslingumo aspektą paremti, bet tikslinio skirimo, bet nereikia uh, e, taikstyti su tuo, kad pinigai būtų atimami iš sanglaudos politikos. Taigi, pirmiausia, apie tai ir dar apie makro regionus ir daugia e, pakopę valdyseną. Ponas Angurakis. Labai ačiū. Turiu štai tokį klausimą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už atliktą tyrimą. Buvo labai uh, įdomu susipažinti su juo, nors dar visų detalių nežinau. Jis tikrai naudingas. Taip, mokslininkai atsižvelgia į strategijos Europa 2020 tikslus ir į politikos priemonės, kurias galima įgyvendinti konvergencijos regionuose ar konkurencinguose bei tarpiniuose regionuose komitete ir kitur vyksta diskusijos ir sakoma, kad jeigu mes norime užsitikrinti ekonomikos augimą, išbristi iš krizės ir jeigu norime užsitikrinti sąnglaudą, tai e, politikos priemonės pagal Europą 2020 strategija nėra pakankamos, mums reikia papildomų priemonių. Mano klausimas būtų toks. Jūs atlikote tyrimą ir galite padaryti išvadą, kad E, strategija Europa 2020, jos tikslai e, yra įgyvendinami. Ar iš tikrųjų, jeigu tai bus, užsitikrinsime sanglaudą ir kokio ligmens sanglaudą? Ar galėtumėte konkrečiau šiandieną pakalbėti? O gal tai yra tokia labiau neapibriešta diskusija? Dėkuoju. Gal dabar paprašysiu jūsų sureaguoti į klausimus, kurie jums buvo pateikti. E, tai bus pirmas toks klausimo etapas. Dėkuoju Jums už klausimus. Gal e, į pirmą ir trečią atsakysiu kartu. Tai buvo apie, klausimą apie strategiją Europą 2020. Galbūt mes valstybių narių požiūrį kažkaip šiek tiek iškraipėme, padidinamą pernelyg. Mes nenorime pasakyti, kad negalima sanglos politikos suderinti su strategija Europa 2020. Daug valstybių narių, ypač mm, turtingesni regionai, turtingesnėse valstybėse narėse sveikina šią strategiją nes tai atitinka regionės plėtros strategijas ir tų šalių regionų krypti akcentus. Klausimas yra toks. Mes norime atkreipti dėmesį į laipsnį, kuriuo Europa 2020 susijusi su e, išlaidomis pagal sanglaudos politiką. Mums reikia užsitikrinti pusiausvyrą. Ypač galvojant apie tai, kad e, reikia galvoti apie iššūkius valstybių narių regioninių lygmenių. Mes atlikome analizę tam, kad būtų e, galima rasti geriausią būdą panaudoti sanglaudo struktūrinių fondų lėš, e, lėšas. Mes matome, kad e, tikslinis lėšų skirimas yra labai patrauklus, jisai gana aiškus ir matomas. Kita vertus, E, reikia nepamiršti tam tikrų aktualių dalykų. Reikia užsitikrinti, kad strategija Europa 2020 nebūtų kažkokia labai ribojanti, pernelik detaliai numatytų visus veiksmus. Pavyzdžiui, politikos e, suskaidimas į sektorius, kad nesitiktų. Ir kad būtų. Mm Mm, nesirastų įtampa tarp teritorinio ir sektorinio e, aspektų. Mes norėtume, kad būtų labiau akcentuojamas teritorinis aspektas. Ir tai siejasi su klausimu apie tai, ar galima užtikrinti vis tik tai e, sanglaudą. Pasiūlymai akcentuoja sanglaudą bet kalbama apie, e, ištek, kalbama apie išteklių e, koncentravimą į regionus, kuriuose BVP mažiau negu 75 procentai, bet nedaugama, nekalbama tiek daug apie tai, kaip panaudojamos bus tos lėšos. E, kalbame apie sanglaudos politiką. Ir sanglaudos bei konvergencijos klausimai e, yra svarbus, jų nereikia pamiršti. Janas Olbrechtas pateikė kitų klausimų, pavyzdžiui, apie e, tą viziją, kurią mes paremtume. Mes labai pritartume komisijos požiūriui, kuriame akcentuojama vieta sanglaudos politikoje. Mums galbūt e, kyla problemų dėl požiūrių iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų. Valdymo aspektai, e, partnerystės e, sutartys, programų rengimas. E, mes manome, kad regionė vietos valdžia gali su, suvaidinti svarbu vaidmenį. Parker pranešime kalbame apie požiūrį iš viršaus į apačią kaip svarbiausią strateginę struktūrą Ir e, taip kol kas nevyko ir aš manau, kad regionų komitetas e, pasakys, ką nors šiuo klausimu, nes atliekamas jų užsakymų tyrimas. Reikia užtikrinti tvirtą e, valdyme krypti iš apačios į viršų. Paskutinis dalykas - makroekonominis aspektas, tai yra regioninės politikos dalis. Viskas tik prasideda, bet aš galiu pasakyti, kad tikrai yra potencialas. Vėl paminėsiu Barker pranešimą, taip pat apie tai, kas buvo pasakyta teritorinėje darbos varkė komisijos pasiūlymuose reikia galvoti lankščiai apie erdvę, reikia būti pasirengusiems galvoti apie skirtingus regionus, apie funkcinius regionus vietos lygmenių ir taip pat apie aukštesnius lygmenis, kad pamatytume realų potencialą e, skirtingose geografinėse dimencijose, kaip, e, kad tai būtų pagrindas imtis politinių veiksmų Taigi pasižiūrėkime, kaip viskas klaustosi, kol kas nėra dar priemonių, valdymo e, naujų elementų, bet pasižiūrėkime, kaip viskas klostysis, nes tik pradžia. Dabar galime pasimokyti iš Baltijos jūros regiono patirties Dunojaus regiono ir pasakysiu, kad yra kai kurių, yra ir teigiamų aspektų mm, šioje savokoje. Vienintelis dalykas, kurį aš norėčiau pridurti prie pirmojo klausimo dėl strategijos Europa 2020. Yra informacijos apie tai, ar yra informacijos apie tai? Gairės e, buvo patvirtintos pernai ir parlamentas e, pritarė atitinkamiems pasiūlymams gairių tam tikra dalis atsispindės reglamente kaip teminiai prioritetai. Taip pat buvo ir per praeitą laikotarpį buvo išvardytos tam tikros temos, kuriams reikėtų skirti daugiau dėmesio. Taip pat e, nepamirškime biudžeto 2020 komisijos pasiūlymuose paminėtos mažiausios e, ribos sumos klimato kaitai, inovacijoms ir Europos socialiniam fondui. Taip pat regionų generalinis direktoratas paskelbė komunikatą dėl išmaniojo augimo ir tvaraus augimo. Manau, kad informacijos tikrai yra. Ar ji patikslina tai, kas iš tikrųjų yra strategija Europa 2020, yra kitas klausimas. Kai kurie žmonės sako, kad e, viskas yra pernelik bendra, e, joje viskas tarsi apimama, bet bent jau gairių bendrųjų yra, o rytoj bus E, pateikti pasiūlymai dėl reglamentų ir mes matysime e, daugiau informacijos. Dėkoju. Pone Morkūnaitė. E, dėkoju tikrai už šitos studijos pristatymą. Tikrai labai savalaikė studija ir žinoma, mums reikia kalbėti apie tas gairias ir, ir galimybės, bet įgyvendinti jas, žinoma, reikia tam tikrų resursų. Ir mano klausimas arba galbūt toksai tam tikras pamastymas bus būtent susijęs su e, konkrečiai su finansais. E, puikiai žinom, kad ES vadovaujasi solidarumo principų ir tas yra labai deklaruojama, tačiau pastaruoju metu kelia tam tikrų klausimų, na, tokios tarsi nuogirdos, kad e, tas ateinantis finansinis programavimas, jisai vėlgi, na, kai kurios valstybės tarsi e, bus pritaikytas tarsi toksai, jeigu galima išsireikšti, diskriminacinis e, modelis. Turiu minti, kad e, mes turime mažinti atotrukį tarp pastarojo prisijungimo prie ES valstybių ir, ir tų senų ES valstybių, bet kuomet yra sudaromi tie finansiniai mechanizmai, šiuo atveju kalbant apie sanglaudos fondą ir tai, kaip, e, kokie, kokie galbūt kriterijai yra įvedami, teko girdėti, kad e, bus įvedamos tam tikros lubos, kas galbūt ir, ir, ir iš vienos pusės būtų teisinga, tačiau tam tikros valstybės atsiduria nepalankioje situacijoje, nes pagal tas lubas ir pagal teinančius apskaičiavimus jų um, parama toms valstybėms ženkliai sumažėtų. Tai e, nežinau, ar galėtumėte atsakyti ir pakomentuoti šitą dalyką, bet tiesiog dėl pačio e, finansavimo mechanizmo sudarimo ir tai, kad kai kurios valstybės tikrai atsidurs nepalankioje situacijoje, o kalbant apie nediskriminaciją, solidarumą ir tikslų, kas yra ir, ir šitoje studijoje siekima, tai būtų labai nepalanku. There is also, I understand, a request from Elisa Roller from the European Mm, kaip suprantu, dar Europos komisijos atstovė nori e, kalbėti. Nežinau, ar turite klausimų ar komentarų, bet žodis jums. Dėkui. Du dalykai. Visų pirma, noriu padėkoti profesoriui Bakleriui ir jo komandai už tą puikų tyrimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad dauguma rekomendacijų ir išvadų atspindi tą darbą, kuris buvo atliktas įvairių studijų ir vertinimų metu, taigi esu labai dėkinga už jūsų pateiktą pranešimą. Norėčiau patikslinti porą dalykų, kuriuos minėjo Džonas pačioje kalboje dėl politikos e, struktūrizavimo ir tinkamumo duomenų, kurias, kuriuos jis pateikė. Nemanau, kad pasakysiu, ką nors kas bus labai naujo, turbūt dauguma jau esame panašiai skaičiavę savo mintise, bet norėčiau kalbėti apie kategorijas ir kaip jos keisis. Dėl pereinamųjų tarpinių regionų kategorijos, jai turėtų priklausyti 51 regionas ir pateiksiu keletą skaičių. Dauguma iš šių regionų yra 15 senųjų ES narių, Taigi Prancūzijoje yra 10 regionų, Vokietijoje 9, Belgijoje 4, Suomijoje 1, Ispanijoje 4, Portugalijoje 1, Lenkijoje 1, Junktinėje karalystėje 9. Taigi tokie yra skaičiai, kalbant apie tarpinių regionų e, kategoriją. O dėl to, kokį plotą apims pereinamojo laikotarpio tie tarpiniai regionai. Žinoma, visą tai priklausys nuo to, kurie iš jų pateks į naujųjų e, regionų e, laikotarpį, kurie e, į, iš šios kategorijos iškris. Ir gali būti, kad plotas keisis nuo. Ir negaliu pasakyti tiksliai kiek, nuo 36,7 iki 72 milijonų gyventojų taip pat dėl gyventojų, atsiprašau, paramos e, intensyvumo. Mes apskaičiavome taip, skaičiavome paramos intensyvumą ES 15 senųjų ir 12 naujųjų narių. Pagal dabartinį laikotarpį 15 naujųjų, atsiprašau, senųjų šalių intensyvumas 65 eurai vienam gyventojui, naujosioms valstybėms yra 249 eurai e, vienam gyventojui. Pagal naują laikotarpį bus sumaž, sumažintas e, paramos intensyvumas senosiuose valstybėse, o naujosiuose jis išauks iki 264 eurų vienam gyventojui. Tai, manau, paaiškina tai, kas yra teigiama šioje studijoje apie tarpinius regionus, jų kategoriją. Tačiau manau, kad formuluotės šiek tiek gali būti klaidinančios ten, kur yra kalbama apie biudžeto paskirstimą ir apie paramos intensyvumą. Tai jeigu kam nors dar reikėtų daugiau paaiškinimų, galėčiau jų suteikti. Ir taip pat noriu pasakyti, kad rytoj e, svarstysami teisė kūriniai pasiūlymai e, bus svarstami ne vieni, prie jų bus svarstomas ir poveikio vertinimas Ir taip pat kalbėsime apie biudžeto paskirstimą, paramos intensyvumą ir jo paskirstimą visoje Europos Sąjungoje. Taigi toks buvo daugiau gal ne klausimas, o patikslinimas kai kurių minėtų skaičių. O iš esmės mes labai džiaugiamės šią atliktą studiją. Ji tikrai buvo atlikta pačiu laiku ir dėkoju autoriams. Happy, happy, but... Uh, Džiaugiamės, kad komisija džiaugiasi, bet uh, studijos tikslas tikrai nebuvo vienintelis toks, bet dėkoju už jūsų pastebėjimus ir kad priminėte, kas bus kalbama rytoj. Ir suprantame, kad uh, evoliucija vyksta ir tikėkime, kad rytoj tęsis tokios diskusijos ir darybos. Aš taip pat turiu klausimą. Jūs minėjote, nepamenu, kas tiksliai minėjo, bet vienas iš profesorių sakė, kad Europos parlamentas vartoja tokią formuluotę stipresnis tarp institucinis dialogas. Ir mes vartojam šitą formuluotę įvairiose politikos rytise, apie jas kalbėdami daugiausia šią formuluotę kalbė, vartojame kalbėdami apie šešių paketą, tarp ekonominį dialogą ir Europos parlamentui. Tai buvo dažnai vartojamas terminas, dar kol kas savo vaidmens nesame galtinai apsibrėžę sanglaudos politikos kontekste, bet bendradarbiavimas su komisija per pastaruosius pusantrų metų vyko tikrai puikiai ir taip pat labai intensyviai bendradarbiavome ir su ES taryba. Taigi tas tarp institucinis dialogas politikos srityje yra labai aktualus dalykas, bet mes taip pat esame labai atviri ir laukiame bet kokių idėjų ir pasiūlymų, jeigu galėtumėte ką nors pasiūlyti dėl to, kaip reikėtų sustiprinti tarp institucinį dialogą ir parlamento vaidmenį iš e, politinės pusės. Ir čia galiu pereiti prie to, ką trumpai aptarėme prieš dvi dienas. Tai yra tai, kad Europos parlamente diskusijos dėl sanglaudos politikos ir struktūrinių fondų yra labai glaužiai susijusios su audito rūmų patikrinimų deklaracijos ataskaita, kur yra pateikiamas vertinimas, kaip efektyviai yra gyvendinama iš politikos rytis įvairiose teritorijose. Audito rūmai toliau tęs e, šiuos savo vertinimus ir kaip ši politikos rytis keičia biudžeto panaudojimą. Bet e, diskusijos dėl šių politikos ryčių turėtų būti susijęs ne tik tai su audito rūmos, rūmų išvadomis, bet ir su įvairiais vertinimais, kuriuos atlieka komisija. Tokiu būdu diskusijos galėtų būti visapusiškesnės ir atspindėtume daugiau aspektų susijusių su šių e, politikos skripčių poveikiu ES biudžeto paskirstimui ir panaudojimui. Taip pat e, džiugu būtų, jeigu akademinė bendruomenė ES daugiau e, kalbėtų apie sanglaudos politiką, tokiu būdu tas dialogas taptų intensyvesnis. Taigi, tai yra toks klausimas, pasiūlymas, nors konkretaus atsakymo ir nesitikiu, bet bet kokie pamastymai būtų labai įdomus. Ir taip pat buvo užduotas vienas klausimas, jeigu norėtumėte atsakyti, tai dabar būtų pats laikas. Okay, thank you. Um, for those... Ačiū už jūsų pastabas. Reaguodamas į pastabas dėl skaičių, turiu pakartoti, kas buvo pasakyta ataskaitoje. Kalbėta apie tai, kad reikia labai atsargiai vertinant statistinius duomenis, todėl kad Trumpai po to, kai pasirodė komunikatas dėl 2020 metų strategijos, mes kalbėjome apie BVP e, vienam asmeniu. Tai pasirinkta kaip atskaitos taškas įvertinant tinkamumą. 207-8 metų duomenimis buvo pasinaudota, 2009 metais dar, duomenimis dar negalėjome pasinaudoti. E, manėme, kad būtų klaidinga, tiksliau nebūtų atsiskleidęs visas vaizdas, jei būtume panaudoję tik 7-8 tai metų duomenis. Todėl, kad buvo dar um, krizės. Taip. Ji dar nebuvo palietusi valstybių tuo metu taip greitai. Manime, kad būtų protinga įtraukti kai kurios skaičius e, pasitelkiant nacionalinius e, šaltinius. Ir aišku, pasitelkus tos duomenys atsirastų visai kitoks bendras paveikslas. Rytoj e, sulauksime komisijos pasiūlymo. Ir vėlgi teks iš naujo peržiūrėti mūsų padarytą analizę, atsižvelgiant į komisijos pasiūlymą. Pone Markūnaitė uždavė klausimą, kurį norėčiau taip atsakyti. Mes iškėlėme kai kurios klausimus susijusius su lubų nustatymu. Aišku, tai yra svarbu, todėl kad e, lėšų paskirstimo mechanizme yra tam tikrų skirtumų, tačiau 2,5 procento e, BVP BNP yra e, skirtingas, kitoks nei buvo naudotas praėjusiais metais. Mes atkreipėme dėmesį į tai, kad esama skirtumų ir kad atsiranda skirtumų um, tame, kaip tas finansų mechanizmas taikomas. Palygiant ES 12 ir ES 15 jau rasime skirtumų tarp valstybių narių. Tačiau Aš manau, kad svarbiausias dalykas yra tai, kad esame pakankamai įspėjimų ir mes tikrai stengiamės e, skirti dėmesio šiems klausimams. Aišku, mes atsižvelgsime į pasiūlymus ir bandysime rasti Europos parlamentui vietą kur jis galėtų veikti. Jūs e, išteiškite nusivylimą, kad kiekvienais metais svarbiausias diskusijos yra susijusios su klaidų lygiu. Ir šis komitetas turėtų vaidinti svarbu vaidmenį, kurdamas politiką Mes patikėme savo pasiūlymus susijusius su šią temą. Manome, kad reikėtų įtraukti ir konkrečius skaičius. Ar kolegos nenorėtų pasisakyti, norėčiau padėkoti ponui Bachtleriui ir ponui Mendesui. Noriu dėko, padėkoti ir Fajonai Fischler už jos indėlį rengiant šį pranešimą. Aš manau, kad galėtume kreiptis į politikos departamentą, kad jis galėtų parengti poziciją, e, reaguodamas ir į rytoj, e, rytojaus e, pateikiamą reglamento pasiūlymą. Alisa, aš manau, kad būtų svarbu rengiant panašias diskusijas būtinai pakviesti ir komisijos atstovą. Tikrai buvo labai naudinga išklausyti ir komisijos poziciją šiandien. Jokių sprendimų komitetas daugiau priimti šiandien neprivalo. Noriu padėkoti visiems už tai, kad atvykote ir Mūsų posėdis baigėsi, tačiau dar vyks koordinatorių posėdis, taigi tie, kas yra koordinatoriai, prašysiu pasilikti, o išeinantiems kolegoms pasakysiu, kad rytoj vyks balsavimas, pasimkite savo korteles. Right, someone? Okay, then I, I will tell you.